Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie. Zgodnie. Mėly kolegos, pradėkime šio ryto posėdį. Kaip jau sakėme vakar, pirmas darbo tvarkės punktas bus elektroninis balsavimas dėl naujų maisto produktų. Nuomonę parengė kolega Sarbu. Envi komitetas balsuos lapkričio 24 dieną. Taigi, todėl šiandieną mes turime balsuoti dėl nuomonės. E, spalio 10 diena buvo paskutinė pateikti pakeitimus, jų buvo pakeista 277. Dabar kreipiuosi jūs ir klausiu, ar turite kokių komentarų. Man atrodo, kad e, nuomonės referentė dar netėjo. Nežinau, ar kas norėtų dar pasakyti. Ne. Gerai, tai ką. Pereikime prie balsavimo. Taigi, balsuokime. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 102 pakeitimas už. 102. Prieš. Prieš. Kas prieš? Atmesta. Toliau. 106 buvė pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. Einame toliau. 108. Kas už? Prieš. Atmesta. Einame toliau. Toliau balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už antrąją dalį kas prieš. Atmesta. Ir trečioji dalis, kas už, prieš, atmesta. Šimtas trisdešimt aštuntasis, kas už, prieš, atmesta. Einame toliau. Kompromisas. Kompromisinis C. Pakeitimas, kas už. Tarabela, kas. Dėkoju pirmininkė, aš tik norėjau pasakyti, kad yra tik tai patvirtinta viena kompromiso dalis, o ne visa kita. Todėl ar pakeitimai nuo 109 pakeitimo lieka ar atpuola? Man

atpuola 109, 10, 11 ir 12. Jeigu pirmoji dalis buvo patvirtinta, todėl šitie pakeitimai atpuola.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 Jeigu kompromisas B yra patvirtinamas, tai reiškia, kad kiti pakeitimai atpuola ir tuomet periname iš karto prie 138 pakeitimo. Taigi dabar balsuosime dėl C kompromiso. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Kompromisas patvirtintas. Einame toliau. 124 pakeitimas. Kas už? 124. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl 124. Atrodo, kad yra vienu e, parlamento nariu iš e, socialistų frakcijos per daug. Balsuokime iš naujo. Pradedame balsuoti. Atrodo, kad jau du parlament, dviem parlamento nariais yra per daug. Vienas iš APP, e kitas iš socialistų frakcijos. Na, dar kartą balsuojame iš naujo. Taigi, balsuojame. Pirmininkė, nereikia balsuoti iš naujo, reikia tiesiog ištraukti balsavimo korteles ir tik tai tuomet jūsai pamatysite, jeigu sakot, kad vieno a, ar dviem parlamento nariais yra per daug, reikia ištraukti korteles ir tada vėl jas įkišti. Gerai. Kaip ten bebūtų, baigiame balsuoti. Kągi atmesta. Kągi dabar. Perikime prie 125-26 pakeitimo. Kas už 125 ir 26? Kas prieš? Toliau, 127 pakeitimas kas už. Prieš. Dėkoju. Do you have the problem there? What is the problem? Uh,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 Oh, yes, it is out. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Przepraszam, e, błąd był e, w zapisie sekundy. Atsiprašau, atrodo, kad įsivėlė klaidelę. Pereikime prie 127 pakeitimo. Dovanokite pirmininkė, bet man atrodo 115, 6, 7 ir 8 pakeitimai atkrenta, kadangi mes nubalsavome dėl ankstesnio pakeitimo. Na, bet 124 atpuola, nes mes jo nepatvirtinome, todėl ne, negalime peršokti prie 129, nes turime balsuoti dėl 125, 6, 7 ir 8.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 124 pakeitimas buvo atmestas, todėl balsuojame 125-26, jos patvirtiname, dabar 127 pakeitimas. Dėl jo balsuoti turim. Ne. Perikime prie 129 pakeitimo, buvė pakeitimas. Kas už? Kas prieš? atmesta. Toliau, 120. Už, prieš, ačiū. Toliau, 133. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Toliau. Balsuokime dėl pirmojo. Kas už pirmąjį straipsnių bloką? Prieš atmestą. Šimtas trisdešimt šeštasis pakeitimas. Už. Prieš Patvirtinta. 139. Už. Prieš. Atmesta. 140. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 141 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 142. Už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas keturiasdešimt ketvirtasis pakeitimas už, 145 už, prieš, atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu. 145 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Ir vėl socialistų per daug. Vėlgi, du papildomi socialistai. Iš naujo balsuokime dabar. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Dabar tik liko vienas papildomas socialistų frakcijos atstovas, vienu sumažėjo. Na, pažvelkime į rezultatus, valsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas keturiasdešimt šeštasis buvė pakeitimas, kas už? prieš, susilaikę, atmesta. Toliau balsuojame dėl antro pakeitimų bloko. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtiname antrąjį pakeitimų bloką. Toliau.

Patvirtinta. 153. Už. Prieš. Atmesta. Šimtas penkiasdešimt penktasis už, prieš, atmesta. 157 už, prieš, atmesta. Dabar balsuojame dėl trečiojo pakeitimų bloko. Dar kažkas paprašė 157 patikrinti, ne? Gerai, tai tada dėl trečiojo pakeitimų bloko balsuokime. Ne, gerai, dėl 157 balsuojame elektroniniu būdu. 157. Pradame balsavimą. Balsavimą baigiame. Vėlgi vienu socialistu per daug. Taigi, kokie yra rezultatai? Atmesta. 157 atmetamas. Toliau perėmė dėl trečiojo bloko. Kas už? Ačiū. Prieš. Atmestas trečiasis pakeitimų blokas. Keturioliktasis pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, pranešėjos, kas už, prieš, patvirtinta. Šimtas šešdešimt antrasis tarabelos pakeitimas, kas už, prieš, atmesta man atrodo, kad atmesta, bet jeigu norite, tai galime pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 162. Baigime balsuoti. Atmesta. Perikime dabar dėl, prie balsavimo dėl ketvirtojo bloko. Kas už? Prieš Patvirtinta. 165 pakeitimas. Už. Prieš. Atmesta. Toliau. 16 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau. 167. Kas už. Prieš. Atmesta. Taigi ketvirtąjį bloką patvirtinome. 168 pakeitimas už, prieš, patvirtinta. 166 atkrenta, 170 už, prieš, atmesta. Toliau, 17 pranešėjos pakeitimas už prieš patvirtinta. 171 už prieš atmesta. Šimtas septyniasdešimt antrasis moj pakeitimas už prieš atmesta. Šimtas septyniasdešimt trečiasis. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 174. Už, prieš, Atmesta. 175 pakeitimas už, prieš, atmesta. 177 už, prieš, atmesta. 178 už, prieš atmesta. Šimtas septyniasdešimt devintasis už prieš atmesta. 181 už prieš 181. Atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt šeštasis, septintasis ir aštuntasis pakeitimai. Balsuojame kartu dėl šitų trijų. Kas už? Prieš. Atmesta. norite pasitikslinti. Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą dėl 186, 7 ir 8 pakeitimų. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Dėkoju. Akivaizdžiai, trys pakeitimai yra atmetami. Pereiname prie 189 ir 190 pakeitimų už, prieš, patvirtinta. Penktasis blokas. Kas už? Kas už penktąjį pakeitimų bloką? Prieš. Prašysiu balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl penktojo pakeitimų bloko. Baigėme balsuoti. patvirtinta vieno balso persvara. Einame toliau. 193 būda pakeitimas. Už prieš patvirtinta. 194 buvai pakeitimas už prieš atmesta. 195 už prieš atmesta. Na, vardant to aiškumo, pradėkime balsavimą elektroniniu būdu dėl 195 pakeitimo. Balsavimą baigėme. Dėkoju. Patvirtinta. 196 už. Prieš. Atmesta. Toliau 198 pakeitimas. 198 už prieš atmestą. 199 už prieš atmestą. Toliau 203 už prieš. Atsiprašau, mes turėtume balsuoti dėl 201 pakeitimo, kadangi nes pirmojo pakeitimų bloko mes nepatvirtiname. Todėl dėl 201 kas už prieš Patvirtinta. Ačiū. 203 atmestas. Ne? Gerai. Pabalsuokime iš naujo dėl 203. Kas už? Prieš? Atmesta. Dabar aišku. 206. Už? Prieš? Patvirtinta. 205 pakeitimas. 205 už. Ne. 205 ir 7 atkrenta. 208 dėl šito balsuojame. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 209. Už. Prieš. Atmesta. 210. Už. Prieš. Atmesta. Du šimtai vienuoliktasis. 211 už, prieš, patvirtinta. Toliau kompromisas D. Už, prieš, patvirtinta. Dabar toliau 200. 219 už, prieš, atmesta. 227 už, prieš, atmesta. 227 dabar. Kas už, kas prieš, atmesta. 228 už, prieš, atmesta. Septintasis blokas. Už, kas už septintąjį bloką. Prieš, atmesta. Kartoju, septintąjį pakeitimų bloką atmetame. Taip? Jeigu norite, galime pasitikslinti dėl septintojo pakeitimų bloko elektroniniu būdu. Balsavimą baigime. Patvirtinta. Ne, dabar balsuosime dėl 227 ir 228 pakeitimo, kadangi mes tą bloką nubalsavome. Taigi dabar 100, 227 ir 28 už, prieš, atmesta. Ne, pasitikslinkime. Pasitikrinsime dėl 227 ir 8 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuojame. Baigime balsavimą. Patvirtinta. Abejonių neliko. 229 pakeitimas. Ne. 230. Kas už 230? Kas už, kas prieš. Atmesta. 231. Už. Prieš. Patvirtinta. 2, 3, 2. Už. Prieš. Atmesta. 233. Už. Prieš. Atmesta. 234 atpuola. Toliau 20. Ne, grįžtame prie 234. Kas už prieš patvirtinta. Pranešėjos 20. Kas už prieš patvirtinta Patvirtinta. 235 buvai. Ne, jisai atkrenta, kadangi 24 patvirtinas. 237 už, prieš, atmesta. 238 prieš, atmesta. 238 kas už, kas prieš atmesta. Einame toliau. Du pakeitimai 22 ir 241. Kas už? Prieš patvirtinti abu pakeitimai. Du šimtai keturiasdešimt septintasis pakeitimas. Už, prieš, atmesta. Kažkas paprašė pasitikrinti gerai. 247. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigime balsavimą. Atmestas pakeitimas. 248. Už, prieš, atmesta. 250 už, prieš, atmesta. 251 už, prieš, patvirtinta. 252 už, prieš, atmesta. 253 už, prieš atmestą. 254 už prieš atmestą. 255 už prieš atmestą. Du šimtai penkiasdešimt šeštasis už prieš Balsuojame elektroniniu būdu dėl 256. 256 pakeitimas. Baigime balsavimą. Atmesta. Nedidelė balsų persvara. 257. Už, prieš, Atmesta. 24. Už, prieš, atmesta. Ne, dovanokite, patvirtinta, sako pirmininkas. 258. Už, prieš, atmesta. Pasitikrinkime. 258 balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Balsavimą baigime. Atmesta. 259 buvė pakeitimas. Už. Prieš. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl septintojo pakeitimų bloko. Vertėjas atsiprašo prieš tai balsavimą dėl šešto. Dabar dėl septintojo balsuojame. Kas už, kas prieš. Atmesta. Du šimtai šešiasdešimtasis už prieš man atrodo, patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Kožmiuk, Gožieska, Vočiakovski ir Ozok pakeitimas 260. Pradedame balsavimą, balsavimą baigiame. Atmesta. Tarabela nori pasisakyti. Kadangi Žozė buvė tyli, aš e, pasisakysiu vietoj jo. 261 pakeitimas nebuvo nubalsuotas, kadangi jisai patenka į septintąjį bloką, o septintąjį bloką atmetėme. Tai jeigu septintą atmetėme, tai vadinasi, jisai nieko nepadengė ir turime balsuoti dėl 261. Man atrodo, taip reikėtų daryti. Taip. Mes atmetėme septintąjį pakeitimų bloką. Mūsų ekspertai išanalizavo situaciją ir liko nenubalsuotas 261. negalim balsuoti, kadangi jisai patenka į septintąjį bloką, o mes jį atmetėme. Vadinasi, ir 161 atkrenta, sako pirmininkas. 206 tu jest. Do, przechodzimy do głosowania. Moment. Minutėlę aš pasitikrinsiu. Dabar balsuosime dėl 262. Už prieš atmesta. 263 už prieš atmesta. 265 už prieš atmesta. pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 265 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmesta. Toliau periname prie 267. Kas už? Prieš? Atmesta. 268. Ne, pasitikrinkime. 267 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Baigime balsavimą. Patvirtinta. Dviejų, trijų balsų persvara. 268 už, prieš, patvirtinta, 269 už, patvirtinta, 270 už, prieš, atmesta. 274 už, prieš, man atrodo patvirtinta, bet galim pasitikrinti. 274 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsuome dėl 274 Balsavimą baigime. Patvirtinta. Einame toliau. 275 kas už prieš patvirtinta. 276 už du, septyni, šeši, buvo pakeitimas kas prieš, atmesta. Man atrodo, kad e, trūksta vertimo į prancūzų kalbą. Mes neišgirdome vertimo į prancūzų kalbą, kai vyko balsavimas dėl ankstesnių pakeitimų. Na, Kartoju. Balsuojame dėl 276 buvai pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 277 už. Prieš. Atmesta. 26 pranešėjos pakeitimas. Už. Prieš patvirtinta. 2, 7, 9 už, prieš, atmesta. 280 už, prieš, atmesta. Pasitikrinkime 280 balsuom elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. Sveikinu. Toliau. 281. 281. Kas už? Prieš. Atmesta. 282. Buvę. Už. Prieš. Atmesta. 284. Ne, 283, sako pirmininkas. Už. 283. Už. Prieš. Patvirtinta. Bet pasitikrinkime. Pradedame balsavimą dėl 283 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Baigime balsavimą. Atmesta. Toliau. 284. Kas už? Prieš. Atmesta. 285. 285 už. Prieš. Patvirtinta. 287 ir 290 balsuojame kartu. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 289. Norėjote pasitikrinti dėl dviejų pakeitimų? Gerai, dėl 287 ir 90. Balsuojame elektroniniu būdu dėl šių dviejų pakeitimų. Balsavimą baigiame. Patvirtinta, kaip ir sakiau. Toliau, 289, kas už, prieš, atmesta. 291 už, prieš, atmesta. 298. Ne, sako pirmininkas. 301 pakeitimas. 301. Už, prieš. Pasitikrinkime. 301. Balsuojame dėl šio pakeitimo. Pradame balsavimą elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 302 pakeitimas. Moj pakeitimas už prieš atmestą. 28 pranešėjas už, prieš, patvirtinta. 303 už, prieš, atmesta. 29 pranešėjos pakeitimas. Už, prieš, patvirtinta. Kitas pakeitimas 304 už, prieš, trys šimtai šeštasis dabar. Trys šimtai šeštasis, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau konstatuojamosios dalys. 21. Už, prieš, atmesta. 32. Už, prieš, atmesta. 33. Už, prieš, atmesta. Toliau pranešėjos antrasis, antroji, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrojo, antrosios konstatomosios dalies. Balsavimą baigėme. Nekelkite rankų, balsuojame kortelėmis. Taigi sakiau, kad balsavimą baigėme. Puikus rezultatas. 41 dalis. Argi jums sakiau, kad nekilnotumėte rankų, balsavomegi su kortelėmis. 41. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 49. Kas už? Prieš atmestą. Penkidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Penkdešimt pirmasis už, patvirtinta. Kitas pakeitimas 53. Už. Prieš. Atmesta. 55. Už. Prieš. Patvirtinta. 57. Už prieš atmestą. 58 už prieš atmestą. 60 Ne, 59. Balsuojame dėl 59. Balsuojame Ne, dėl 58, sako pirmininkas, balsuojama elektroniniu būdu, dėl 58 moj pakeitimo. Tikrinomės elektroniniu būdu. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Dabar tik tai 59. Kas už? Prieš ir vėl balsuosime elektroniniu būdu dėl 59-ojo. Balsuojama dėl 59-ojo. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 60 pakeitimas. Už Patvirtinta. Ačiū. 61. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau. 67 pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. 70 už, prieš, atmesta. 71 už, prieš, atmesta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, patvirtinta. 72 už, prieš, patvirtinta. 73 už, prieš, patvirtinta. 74 už, prieš, patvirtinta. 77 pakeitimas už, prieš, atmesta. 80 už, prieš patvirtinta. 81 už prieš 83 už 83 už prieš atmesta. 84 už prieš atmesta. 85 už prieš atmestą. 86 už prieš atmestą. 88 už prieš atmestą. 89 už prieš atmestą. 90 už prieš atmestą. Ne, šis pakeitimas buvo atsimtas. Nebalsuojame dėl jo. 91. Už, prieš, atmesta. 92. Už, prieš, atmesta. 93. Už, prieš, atmesta. 94. Už, prieš, atmesta. 95 už, prieš, atmesta. 90 Norite pasitikrinti dėl 94-ojo. Gerai, balsuojame kortelėmis dėl 94-ojo. Balsavimą pradedame. Baigime balsavimą. Atmesta. Toks pat rezultatas, kaip ir balsuojant rankomis. 95. Už, prieš, atmesta. Toliau. 101. Už, prieš, atmesta. Balsuojame dėl visos nuomonės su visais pakeitimais. Kas už? Kas už? Kas prieš? Ne, teks balsuoti elektroniniu būdu. Dėl visos nuomonės balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Dėkoju. Kągi, balsavome šiek tiek e, greičiau nei buvom numatę. Bet e, vis viena, kadangi pradėjom šiek tiek vėliau, baigėme irgi vėliau. Taigi šiek tiek vėluojame. Dabar trumpa keletos minučių pertraukėlė. Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem przechodzimy do wymiany poglądów w sprawie budżetu Unii na rok. Perkime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra diskusijos e, bei keitimasis nuomonėmis dėl 2015 metų ES biudžeto, žemės ūkio sektorius krizių rezervas buvo parengtas taisomasis raštas ir buvo priimtas sprendimas, buvo nuspręsta, kad reikėtų e, perkelti lėšas iš žemės ūkio biudžeto ir, žinoma, e, visiems turbūt, kad dabar žemės ūkija vyrauja krizė, Tačiau ta krizė kilo ne dėl ūkininkų kalties, bet dėl tarptautinės politinės krizės. Būtent jie įtakojo tą krizę ir e, ji nebuvo sukelta rinkų. Ir Krizės metu e, žemės ūkis ryties finansavimas yra labai svarbus ir mums atrodo, kad lėšos turėtų būti panaudotos būtent su žemės ūkiu susijusioms tikslams. Tai nereiškia, kad mes tik savo sektorių laikome svarbiu, tačiau e, tikrai manome, kad ši tema yra aktuali daugumai. Šiandieną pas mus taip pat atvyko biudžeto komiteto atstovai ponas Adijų, jis yra komiteto pirmininkas ir šiandieną jis dalyvauja mūsų posėdyje, tad norėčiau šiltai pasveikinti mūsų kolegą. Tikiuosi, kad jis jau atvyko. Labai džiugu, kad šiandieną dalyvaujate mūsų posėdyje. Taip pat norėčiau pasveikinti e, pranešėja 2015 metų biudžeto klausimais, tai yra ponė Gordze Zabal. Matau, kad jūs taip pat jau atvykote, tad sveikinuosi ir su jumis. Džiugu, kad jau esate čia. Žemės ūkio komitetas e, Taip pat kalbėjau apie šios klausimus. Ponas Piteris Jaras yra mūsų pranešėjas dėl 2015 metų biudžeto klausimų. Taip pat pas mus šiandieną yra generalinių direktoratų, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovas. Džiaugiuosi, kad šiandieną pas mus atvykote. Norėčiau padėkoti ir už puikų bendradarbiavimą, kuris vyksta jau kurį laiką. Tad dabar siūlyčiau pereiti prie diskusijų ir itin nedėlsti. Pirmasis e, pasisakys ponas Jaras. Jis kalbės Žemės ūkio komiteto vardu ir, kaip minėjau, šis asmo taip pat rengia nuomonę šio klausimo. Tad žodis jums prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Na, aš pristatysiu tokį bendresnį politinį požiūrį, nes kasmet mes stebime, kaip žemės ūkių finansavimas atitenka valstybėms narėms ir tai be abejo pasitaiko įvairių klaidų, taip pat yra taikomas papildomas mokestis dėl e, per daug intensyvios pieno gamybos ir kyla klausimas, kas yra veikiama toliau su tomis lėšomis, tai būtų viena klausimo pusė, o kita klausimo pusė yra susijusi su žemės ūkio sektoriumi, ten esančia padėtimi. Ir iš vienos pusės taip žinome, kad biudžetas tikrai yra gana ribotas, tačiau iš kitos pusės taip pat labai svarbu ginti savo pozicijas krizės metu. Nes e, yra e, dabar e, nemažai problemų kilusių dėl Rusijos taikomo embargo. Tad labai svarbus yra tie politiniai sprendimai susiję su dabartinė situacija. Ir turbūt niekas nesiginčys, kad E, Rusijos e, embargas daro didžiulę įtaką mūsų ūkininkams, tačiau bet kuriuo atveju tai yra politinis sprendimas. Ir žemės ūkio srityje e, matyti, jog mūsų ūkiai, mūsų ūkininkai, kaip bebūtų, turės susidoroti su šios krizės pasiekmėmis. Na, nieko nepadarysi, tokia yra situacija, su tuo reikia gyventi, tačiau jeigu jau norima suteikti kažkokią tai paramą nukentėjusiems, reikia finansavimo. Ir Žemės ūkio komiteto nuomonė yra aiški. Tos lėšos, kurios atkeliauja į biudžetą, e, vėliau bus paskirstytos įvairiems tikslams ir mums atrodo, kad tai yra būtent ūkininkų pinigai, nes mūsų nuomonė e, tos lėšos ir toliau e, turėtų būti e, skiriamas būtent žemės ūkio e, tikslams, siekiant padėti ūkininkams dabartinėje krizėje. Tačiau neretai nuomonės išsiskiria, be abejo, problemų pasaulyje yra įvairiausių ir visas jas reikia spręsti, tačiau gana greitai buvo primtas sprendimas, kai jo valstybės narės turėtų vis daugiau mokėti ES biudžetą ir atrodė, kad tas žemės ūkio rezervas bus tinkamas finansavimo šaltinis, tačiau ne viskas taip paprasta. Ir dabar teigiama, kad tos lėšos, kurios turėtų atitekti ūkininkams, turėtų būti skirtos ir kovai su krize žemės ūkio srityje. Na ir šis konfliktas. Um, tikrai nusipelno mūsų diskusijų, bus įdomu išgirsti biudžeto komiteto nuomonę, galbūt sulauksime jų pritarimo. Na ir manau visi esame pasirengę siekti kompromisu, tačiau tikrai e, nesuprantame, kodėl visos tos lėšos tarsi atimamos iš mūsų. Ir dar viena pastaba. Kalbant apie dėrybas dėl biudžeto, e, buvo taip tikrai labai e, logiškų pastabų išsakyta, buvo tikrai naudingos diskusijos surinktos. Na ir žemės ūkio sektorius dabar susiduria su e, E, didžiulėmis problemomis ir tas krizių fondas dėja dabar yra itin sumažintas. Visi puikiai suprantame, kokia situacija yra susidariusi. Problemų be abejo yra visur, visuose sektoriuose. E, problemų kyla ir pavyzdžiui e, tose sektoriuose, kurie užsima keulių auginimo. Tad Mums atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad ūkininkams būtų suteikta reikalinga pagalba. Dabar turbūt pasisakys biudžetos ryties ekspertai. Ačiū labai. Taip, tikrai. Savo nuomonę išsakys ir kiti kalbėtojai. Dabar suteiksime žodį biudžeto komiteto pirmininkui. Žodis jums, prašau. Gerbiamas pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti posėdėje. Aš atvykau su Kardė Saval, kuri yra atsakinga už 2015 metų biudžeto klausimus. Į mus kreipėsi komisija su taisomuoju laišku, prašydama koreguoti 2015 metų biudžetą. Ir mes biudžeto komitete išklausėme komisijos nuomonės ir tie, kurie esate Agri komiteto nariai, gavote mano kvietimą dalyvauti tame posėdyje. Ir biudžeto komitetas kol kas savo nuomonės dar nesusidarė, todėl esame pasirengę jūsų išklausyti kartu su ponė Kardė Zabal. Norime priminti, kad ES biudžeto padėtis nėra pati geriausia, kadangi skirtumas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų yra tik tai didėjantis. 2013 metų e, tas skirtumas siekia 220 milijardų eurų. Ir mes žinome, kad e, laisvų lėšų yra tik tai 52 milijardai. Taigi metų bėgyje būna pateikiamos sąskaitos, bet už jas neįmanoma sumokėti. Ir tokiu būdu 2010 metų pabaigoje liko nesumokėti 5 milijardai 11 pabaigoje 11 milijardų ir 12 pabaigoje 16 milijardų. O 2013 pabaigoje kiek daugiau nei 23 milijardai nesumokėtų milijardų eurų. O dabar šiuo metu siekia beveik 30 milijardų eurų. Tai matote, kad komisija yra priversta skubiai e, spręsti kai kurius klausimus, nes e, yra mokslinio tyrimo institucijų, nevyriausybinių humanitarnių organizacijų prašymai arba, sakykime, e, regioninės valdžios arba skirtingų veiklos vykdytojų prašymai, ar tai, sakykime, Erasmuso studentų prašymai. Taigi situacija tikrai kelia nerimo ir labai galimas daiktas, kad komisijai teks mokėti delspinigius. Todėl komisija ir paprašė koreguoti biudžetą, e, išsiųsdama laišką ir tą laišką jūs turėtumėte pakomentuoti. Ir kaip tik ką tik ponas Jar pateikė pirmasis mintis bent jau aišku tie, kad mes pirmininkė tėjome jūsų posėdį jūsų išklausyti, nes 2014 biudžeto pakeitimai ir 2015 metų biudžeto projekto diskusijos prasideda e, šiandien po pietų trečią valandą. Diskusijos turėtų baigtis lapkričio 14-15 dienomis. Ir bus varstoma, kaip atsižvelgti į 15 metų biudžeto, e, biudžetui pateiktą taisomąjį laišką. Taigi esame pasirengę jūsų išklausyti, net kaip jau sakiau, kol kas biudžeto komitete mes neturime galutinės pozicijos. Mes žinome, kad Europos žemės ūkio garantijų fonde yra likę lėšų ir komisija ketina panaudoti 448 milijonus litų ir 17 milijonų pridėti prie 2015 metų kreditų. Ir akivaizdu, kad e, e, tas krizės rezervas, kuris 14 metais buvo sudarytas pirmąjį kartą, nes buvo toks patvirtintas daugiametinės finansinės e, perspektyvos planas. Taigi, ta dalis buvo nepanaudotai sugražinta ūkininkams, tačiau 2015 metams yra numatytos lėšos, kurios e, galimai bus e, išmokėtos ūkininkams nukentėjusiems nuo Rusijos embargo, O jeigu atsirastų kažkokių kitokių krizių, tai tada kiltų klausimas, kokie bus finansavimo šaltiniai. Komisija mums aiškina, kad vis viena jinai tų lėšų ras. Tai štai tokia yra padėtis. Ir todėl labai įdėmiai klausysimės jūsų nuomonės, nes e, tikrai norime labai dėmesingai išklausyti jūsų pozicijos. Pani poseł sprawozdawca, bardzo proszę. Gracias, presidente. No, no pensaba... Ačiū labai. Dabar žodis poniai Goradze Zaval. Ačiū, panė pirmininkė. Aš net ir neketinau pasisakyti, nes, kaip sakė biudžeto komiteto pirmininkas, mes čia susirinkome paklausyti būtent jūsų nuomonių. Ir žinome, kad tas taisamasis raštas sukėlė nemažai nerimo ne tik jūsų komitete, bet ir taryboje. Ir, kaip ir buvo minėta, šiandien po pietų pradedamas dėrybos, rengiamas posėdis, kuriame bus kalbama apie problemą susijusią su 14-15 metais. Ten taip pat be abejo bus kalbama ir apie taisomą įraštą. Na ir be abejo, visi norime išgirsti, e, ką jūs turite mums pasakyti. Įdomu bus išgirsti ir komisijos galimus paaiškinimus. Tikrai Svarbiausia visų pirma susirinkti visus faktus, nuomonės visas išklausyti ir tada jau bus galima susidaryti geresnį vaizdą prieš šiandienos dėrybas, kurios prasidės po piet ir tikiuosi, kad tokiu atveju bus daug lengviau pasiekti kompromisą, kaip ir minėjo mūsų komiteto pirmininkas, e, dėl biudžeto kyla tikrai nemažai problemų ir tos lėšos, kurios skiriama žemės ūkiui, e, nuolat susiduria su tam tikrus spaudimu. Be abejo, Tokia situacija galioja visoms sritims. Tos problemos kyla ne tik ūkininkų atžvilgių. Na, tačiau šiuo konkrečiu atveju taip, būtent ūkininkai kenčia, tačiau yra ir kitų didelių problemų susijusių su biudžetu, pavyzdžiui, sąryšyje su išmokomis. Ir yra daugybė sąskaitų, kurios nėra apmokėtos, tai apie tai kalbėjo ir mūsų pirmininkas. Tad vis daugiau um, asmenų laukia ES mokėjimų ir laukia jų ilgai. Na ir, kaip jau minėjau, turbūt visi laukiame dėrybų ir norime, kad jų rezultatai būtų primtini visiems. Ačiū labai, ačiū už jūsų nuomonę. Tikrai vertiname jūsų dalyvavimą mūsų posėdėje šiandieną, ypač atsižvelginti tai, kad e, šiandien prasideda biudžeto derinimo procedūra, tad ačiū dar kartą kad skiriate mums laiko. Na ir Dabar kreipiuosi į mūsų narius. Pradėsiu nuo koordinatorių. Nepamirškite, kad laik, kalbėjimo laikas yra ribotas. Dabar žodis ponui Des. Žinau, kad jūs taip pat dalyvavote ir biudžeto komiteto posėdėje antradienį, tad žodis jums dabar. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir biudžeto e, komitetui už tai, kad atsiuntė savo atstovus į mūsų šiandienos posėdį. Tad norėčiau padėkoti Jums už sutiktą galimybę pasisakyti bei kreiptis Jūsų komitetą. Uh, Kalbėsiu trumpai, nes savo poziciją jau esu anksčiau išsakęs. Norėčiau tik paminėti, kad Europa išsiplėtė, dabar mūsų daro 28 valstybės narės, tačiau žemės ūkio ištekliai dėje susitraukė. Ir žemės ūkio biudžetas ne visada e, turėtų būti naudojamas ieškant e, papildomų lėšų kitoms priežastims. Tad mums reikia rasti būdų, kaip būtų galima užtikrinti, kad tos lėšos, kurios yra gaunamos į žemės ūkio E, ir išliktų žemės ūkija, būtų panaudojamas būtent žemės ūkio reikmėms. Ir mes taip pat turime suprasti dar vieną dalyką. tos lėšos, kurios skiriamos krizėms, neplanuotėms atvejams, yra nepakankamos. Gali nutikti ir taip, kad kils labai didžiulė krizė susijusi su žemės ūkiu e, Europoje ir tiesiog nepakaks turimų išteklių padengti poreikiams. Tad man atrodo, kad reikia užtikrinti, jog tie skubios pagalbos fondai būtų e, pakankamo dydžio, kad būtų galima tinkamai reaguoti į kilusias nelaimės. Ir taip pat turiu pasakyti, kad e, Mm. net ir biudžeto komiteto posėdėje niekas nepasiš, nepasisakė prieš e, mūsų sektorių. Manau, kad tikrai reikia užtikrinti, kad būtų rastas tinkamas sprendimas, jog būtų pakankamai lėšų. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Nikolsonui. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Na taip, visi puikiai išmanome šią situaciją, tačiau e, turiu pasakyti ir. Er, tai, jog komisijos neapmokėtų sąskaitų suma e, tikrai yra šokiruojanti. Ir man susidarė toks įspūdis, kad e, kasme tos sąskaitos įvairiose verslo srityse Europoje vis auga. Ir galbūt reikėjo imtis kažkokių žingsnių daug anksčiau siekiant suvaldyti šią problemą. Na taip, būkime atviri. E, biudžetas, tas papildomas biudžetas bus skirtas kovai su ebola ebolos virusu. Be abejo, tai yra rimta krizė, svarbi problema, niekas nesako, kad e, tam nereikia skirti lėšų. Tačiau aš bandau suprasti vieną dalyką. E, jeigu tų lėšų prireiktų žemės ūkio kriziai kitą met, kaip kas nutiktų tada? Ir jeigu tų lėšų būtų paprašyta e, per vieną trumpą laiką, taip, viskas tvarkoje, mes galime skirti tas lėšas, tačiau taip pat užtikrinkite mus, kad ir mūsų reikmėms bus skirtos reikalingos lėšos, nes tie pinigai, kurie yra surenkami į biudžetą iš žemės ūkio valstybėse narėse, man atrodo, būtų, turėtų būti panaudotos būtent žemės ūkyje ir man atrodo, yra būdų, kaip būtų galima spręsti šią problemą, kaip būtų galima bendradarbiauti siekiant tinkamų problemos sprendimo rezultatų, tačiau man atrodo, kad komisija tikrai negali ir toliau taip elgtis. E, tai yra visiškai neprimtina ir e, tikrai neprimtina, kad iš e, kadenciją baiginti komisija priėmė tokius svarbius sprendimus, neatsižvelgdama į kitų nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu biudžeto komiteto pirmininko minėtas problemas, tačiau tai uh, E, tikrai nėra pasiteisinimas, e, kalbant apie žaidimą su ūkininkų pinigais. Komisija kalba apie biudžeto padidinimą, tačiau iš esmės pirmiausia tas bendras biudžetas yra sumažinamas, o jau tada yra surinkami mokesčiai iš papildomo mokesčio už pieną ir ta maža yra panaudojama finansuoti kitiems poreikiams. Na ir tai reiškia, kad. E, krizės rezervas yra atveriamas, nors ta viršutinė riba tarsi lieka ta pati. Na ir Jeigu krizės rezervai yra panaudojami kitiems tikslams, tai reiškia, kad iš ūkininkų kišenių yra ištraukiami pinigai. Na ir kalbant apie asignuotasias išlaidas bei lėšų panaudojimą kitiems tikslams, na, man tai atrodo tiesiog žaidimas su biudžetu. Visi žinome, e, kaip minėjo ponas Nikolsonas, jog sąskaitos turi būti apmokėtos. Ir be abejo visi turime prisidėti prie kovos su ebolos virusu. Aš net nebejoju, kad ir ūkininkai supranta šios problemos svarbą, tačiau tikrai nesažininga, kad būtent jiems tenka sąskaita už kovą su šia problema. Na ir taip pat šiandien buvo kalbėta apie tai, kad ūkininkams nereikia tų lėšų iš krizės rezervo. Tačiau leiskite man čia paminėti e, krintančias pieno kainas, Rusijos e, embargą ir tai tikrai yra didžiulė krizė. Tad toks komisijos požiūris į lėšas, į biudžetą perskirstimus yra neprimtinas mūsų komitetui. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai. Išklausėme koordinatorių nuomonės, dabar galėsime išklausyti ir kitus komiteto narius. Tačiau labai prašau jūsų kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Žodis poniai Harantis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis taisamasis raštas, apie kurį šiandieną kalbame, man atrodo tikrai e, nuvilia mus visus Juk pamename, kad praeisę vasarą komisija minėjo, jog tikrai bus pakankamai lėšų skirta paramai ir man atrodo, kad ūkininkų atžvilgių tai yra dviguba neteisybė, nes jie tiesiog įkenčia nuo Rusijos draudimo įvežti produktus pasiekmių, kai kur eksportas krito apie 50 procentų. Ir Labai svarbu užtikrinti, kad būtų mokamas kompensacijos iš Žemės ūkio fondų. Na ir Rusijos primtas sprendimas yra politinis sprendimas, reakcija į ES primtus sprendimus, tačiau tai nėra susiję tiesiogiai su ūkininkais. O būtent jie ir kenčia nuo tų priimtų politinių sprendimų ir tai, man atrodo, tiesiog neracionalu. Ir čia patikti pasiūlymai taip pat netrodo logiški. Taip, iš vienos pusės komisija supranta, kad tos priemonės turi būti finansuojamos, joms reikia rasti lėšų, tačiau iš kitos pusės mm, yra daromi pakeitimai antrojoje biudžeto eilutėje. Ir tai bus dar viena neteisybė ES ūkininkų atžvilgių, tai tikrai viskas nelogiška atrodo. Ir kalbant bendresniais terminais, man atrodo, kad čia yra pažeidžiama 22 straipsnio nuostatos, kol kalbama apie institucinį sustarimą dėl biudžetinės drausmės, tinkamą finansinį valdymą, taip pat tinkamus lėšų perkelimo būdus. Juk visos trys institucijos yra įsipareigojusios e, tai bendrai sistemai pagal kurią numatomas lėšų skirimas ir reikia laikytis numatytų procedūrų. Ir mums atrodo, kad šis pateiktas pasiūlymas tiesiog yra netinkamas. Lieka vos 88 milijonai eurų numatytų krizėms suvaldyti kitais metais. Ir tai yra tikrai labai netinkamas precedentas. Jis pakerta e, mūsų institucijų tinkamą funkcionavimą, kelia grėsmę jam ir tikrai nelieka galimybių e, tinkamai dirbti bei pasinaudoti krizių fondais ateityje. Labai prašyčiau visų laikytis nuo matyto kalbėjimo laiko, juk kalbėjimo laikas yra pavaiz, e, matomas ekranuose. Dabar žodis ponui Kavalovskiai. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie Rusijos embargą ir apie tai, kad nuo jo nukentėjai ūkininkai turėtų gauti kompensacijas ir tos kompensacijos turėtų būti mokamos pasinaudojant vadinamąją maržą. Tačiau dabar pradeda iškėti, kad tam bus panaudotas 2015 metų e, krizių rezervas. Na, o tos lėšos gautos iš, iš maržos bus panaudotos kit, kitoms rytims. Ir susidaro toks įspūdis, kad kitą met žemės ūkio sektorius nebeturės jokios apsaugos, nebeliks jokių saugumo priemonių. Ir norėčiau visiems priminti, kad Lenkijoje dabar yra susidariusi tokia padėtis, kai 600 tūkstančių tonų puikiausios kokybės obolių yra laikomi sandėliuose. Jie turėjo būti eksportuoti į Rusiją ir dabar jų nėra kur panaudoti ir ta problema kol kas nebuvo išspręsta. Tai yra daugiau nei 600 tūkstančių tonų obolių, kurie negali būti eksportuoti į Rusiją, jiems reikia rasti kitas rinkas Europos Sąjungoje. Ir man atrodo, kad tos problemos toliau tik auks, didės ir gali tapti tiesiog e, itin dramatiškos visai Europos Sąjungai. Vakar buvo kalbėta apie vaisių importavimą iš Moldovos, tačiau e, tie vaisiai sudaro galbūt tik pusę tonos, tai tikrai visai kitokios proporcijos. Na ir norėčiau užduoti tokį klausimą. E, tie, tos nepanaudotos e, lėšos pagal pirmąjį reglamentą 125 milijonai eurų ar nebūtų galima jų paskirti toms programoms, kurios turi spręsti e, problemas susijusias su vaisių pertekliumi, nes priešingų atveju tos problemas atsilieps visai Europos Sąjungai. E, Pone Šair, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man patinka tas raštas. Aš pasisakau už tai, kad būtų skiriamos lėšos ebolos krizės sprendimui. Be abejo, reikia spręsti tas problemas. Be abejo, nėra pakankamai lėšų, bet reikėtų garantuoti, kad visi ūkininkai nukentėję nuo sankcijų, ne tik tai pieno sektoriaus ūkininkai gautų tam tikras kompensacijas. Viliuosi vis dėlto, kad ES pademonstruos ir solidarumą dėl ebolos krizės. Čia nuomonės išsiskiria, tačiau gal reikėtų čia pasinaudoti Natūra 2000, nes ten būtų galima paimti šimtus milijonų eurų. Gal tai būtų sprendimas? Norėčiau pamatyti konkretų projektą, dėl to dėkoju. Kalnietė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Latvijos atstovė. Latvijoje pieno sektorius yra labai veikiamas Rusijos embargo. Iki pat dabar mes negavome praktiškai jokių kompensacijų išskyrus tai, ką išmokėjo mūsų vyriausybė ir taip pat buvo skirta šiek tiek pinigų privačiam laikymui. Pieno kainos nukrito mes prarandame maždaug 30 procentų gamybos apimčių. Todėl turiu pasakyti, kad tokia situacija visiškai neteisinga. Politiniai sprendimai priimami visų ES lygių ir jie yra svarbus visiems sektoriams. Tačiau gaunasi taip, kad būtent ūkininkai sumoka už viską. Ūkininkai moka mokesčius pieno sektoriuje ir vėliau tie pinigai yra paskirstomi kitoms biudžeto eilutėms. Aš suprantu, kad svarbu yra kautis su ebolos viruso krize, taip pat svarbu reaguoti į humanitarinius poreikius, tačiau reikėtų nepamiršti solidarumo aspekto. Reikia ieškoti pusiausvyros biudžete ir neimti visų pinigų vien tik tai iš žemės ūkio sektoriaus biudžeto. Tikiuosi, kad tie žmonės, kurie viską skaičiuoja, kurie žino, kokios lėšos patenka ir išeina, supranta, jog visam žemės ūkiui kyla didžiulė rizika dėl to, kad yra labai lietai reaguojama į poreikį išsaugoti vaisius, pieną ir mėsą bei kitus produktus. Būtina išsaugoti tą gamybą. Dėkoju. Dziękuję pani poseł Ribeiro. Muito obrigada, senhor. Ribeiro. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu visiškai priešingai nusiteikusi tam, kas yra siūloma. Komisija turėtų padaryti viską, kad būtų sudarytas rezervas. Atrodo, kad elgesi kitaip. Reikia čia finansinės drausmės, kadangi visa tai turės įtakos ir tiesioginėms išmokoms. E, pirmiausia, ūkininkai privalo pasitikėti komisiją. O jei bus dar viena krizė, tai ūkininkai neturės jokios apsaugos. Mes turėtume pagalvoti apie mobilizavimą, kad būtų galima reaguoti ir į kitas krizės. Krizės rezervo panaudojimas turėtų būti skirtas ūkininkams, kurie jau kenčia nuo Rusijos embargo. O dabar atrodo, kad ūkininkai dar kartą nukentės, nes jiems bus pritaikyti apribojimai rezervo. Kalbant apie Rusijos embargą, tai jis kyla iš politinio sprendimo Taigi neturėtų tuo būti paveikiamas rezervas. Kadangi dabar bus finansuojamos ir kitos politikos sritis. Kalbant apie tuos rezervus, tai jie neturėtų būti skiriami kitoms sritims. Kasgi nutiks ateityje, jei Rusijos embargas ir toliau tęsis? Nepasakokite mums apie solidarumą. Aišku, kad solidarumas yra svarbus, svarbu spręsti ebolos krizę, svarbu galvoti apie 2020, 2020 strategiją, tačiau nepamirškime tos nepalankios ūkininkams situacijos. Dėkoju. E, Kužmik. Ačiū, ponė pirmininkė. Rusijos embargas Ir draudimas eksportuoti mūsų produktus yra politinio sprendimo rezultatas. Aišku, mes privalome laikytis tokio sprendimo, tačiau pirmiausia, čia yra paveikiami Europos ūkininkai. Pirmiausia, solidarumą reikia pademonstruoti jiems, reikia garantuoti tokius finansus, kurie bent jau iš dalies kompensuotų ūkininkų patiriamą žalą dėl Rusijos embargo. Šiuo atveju ES siūlo paimti pinigus iš žemės ūkio rezervo iš kitų metų. Manau, kad tai yra visiškai neatsakingas sprendimas. Komisija teigia, kad e, tie ištekliai, kurie buvo numatyti kompensacijoms šiais metais, nebuvo visiškai panaudoti. Nebuvo išbaigti ir tai yra tiesa. Tačiau viena iš to priežasčių yra labai griežtos iš ankstinės sąlygos. Tai reiškia, kad nedaug ūkininkų gali pasinaudoti tomis e, numatytomis išmokomis. O embargas yra visai kas kita. Dabar ūkininkai nukentėjo būtent nuo embargo ir dėl to krenta kainos. Lenkijoje nuostoliai yra atsiprašau, kainos nukrito 30-40 procentų lyginant su praėjusiais metais. Vadinasi, mums reikia labai konkrečios specifinės paramos. Reikia teikti kompensacijas. Būtent tam turėtų būti panaudojamas fondas. Neužtenka vien skubių atvejų rezervo. Dėkoju. De Castro. Dėkoju pirmininkė, aš pasinaudosiu progą kad e, biudžeto komiteto atstovas kartu su mumis ir jo kolegė Zabal Kaip jau buvo sakyta, mes parašėme Junkeriui laišką, kuris buvo įsisiųstas vakar. Problema iš tiesų nėra nepanaudotų lėšų panaudojimas. Na, tai yra tarsi tradicija. Kasmet yra nepanaudojamos kažkokios lėžos ir jos yra panaudojamos kitoms politikoms. Tiesiog visuomet taip buvo, taip mes finansavome uh, E, įvairiausias programas. Taigi čia nieko neįprasto. Tuo tarpu šiemet, kai tvirtinamas 2015 metų biudžetas, yra pavojingas precedentas, nes situacija yra visiškai nauja, kadangi mes neturime rezervų, jisai yra tuščias ir dar sumažiname 4 144 milijardai eurų ir tai yra iš ūkininkų kišenės tai daroma. Tai štai, kas yra mums neprimtina, nes, kaip jau nekarta sakėme, e, bendra žemės ūkio politika pasinaudojama kaip kažkokia e, apsaugos priemonė, kuri jeigu nepanaudoja savo lėšų, tas lėšas perkelime kažkur kitur. Taigi štai kur yra pavojingiausias precedentas. Ir todėl kviečiu biudžeto komitetą ieškoti išeities tokiam pavojingam precedentui. Ačiū. Toliau kolega Huitima. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Man keila labai daug klausimų dėl e, taisomojo pirmojo laiško. Nerimauju dėl poros priežasčių. Visų pirma, nenumatyta marža netikėtoms išlaidoms, o antra, lieka tik tai 88 milijonai, o 2015 metai dar net neprasidėjo. Mes nežinome, e, kokių politinių problemų gali kelti. Taip pat reikia nepamiršti afrikinio keulių maro, kurio jau yra Europoje, taip pat e, kempinlygės ir panašių problemų. Reikėtų nepamiršti, kad prieš nukio ir nagų e, lyga, kuri prasidėjo 2001 metais, prireikė taip pat daugybės milijonų svarų tvarkantis su ta problema. Toliau pieno sektoriaus mokesčiai. Ūkininkai sumoka rekordinės sumas ir tai tikrai šokiruoja, kadangi yra panaikintos naikinamos kvotos ir komisija teikia įvairius pažadus pieno sektoriui, tačiau vis tiek situacija yra labai nepalanki. Reikėtų pagalvoti apie situacijos sprendimą. Reikėtų pagalvoti, kaip kompensuoti ūkininkų nuostolius kylančius dėl Rusijos embargo. Dėkoju. Pani posel Aguilera. Aguilera. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad komisija prisijungtų prie šių diskusijų. Biudžeto komiteto pirmininkas ir mūsų pirmininkas teikė savo paaiškinimus, tačiau aš norėčiau išklausyti komisijos pasisakymo, kadangi be jų diskusijos tikrai nėra visavertės. Reikia, kad čia sureaguotų ir komisija, ir taryba. Nežinau, ar komisija pasisakys galiausiai, bet tikrai būtų įdomu išgirsti jos argumentus. Pamenu, kad e, ponas Čiolės mums žadėjo, kad bus numatyti pinigai, e, tačiau dabar mes pamatėme tą taisomąjį laišką ir negalime tam pritarti komisijai, manau, sudėtinga bus e, išdėstyti savo argumentus. Atrodo, kad vis mažiau išteklių lieka žemės ūkio sektoriui ir valstybės narės taip pat neturi iš kur paimti tų finansų. Akivaizdu, kad problema yra didžiulė. Biudžeto pirmininkas kalbėjo apie tai, kad yra didžiulis tarpas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų o tai gali reikšti, kad atsiras net papildomų išlaidų, nes gali būti vėluojančių mokėjimų, aišku, ir dabar jau tai vyksta, pavyzdžiui, bent jau mano šalyje e, tikrai yra mokamos didžiulės palūkanos dėl vėluojančių mokėjimų. Čia reikėtų pasižiūrėti į tarybą nes taryboje vyksta diskusijos ir komisija mums perdoda žinę, tačiau komisija turėtų taip pat prisidėti ieškant sprendimo. Tai yra tiesiog prastas precedentas. Sudėtinga yra ūkininkams viską paaiškinti, sudėtinga kalbėtis su žemės ūkio sektoriumi. Kaipgi mes grąžinsime pinigus į tą skubių atvejų fondą? Ačiū, prašau laikytis dviejų minučių, ponas Kafin. Chairman, um, can I just take this opportunity to welcome Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu Arijos atstovų vardu, kuris buvo prisidėjęs. Nenoriu kartoti to, ką sakė kiti, tiesiog e, tikiu, kad rezervas buvo numatytas dėl konkrečių priežasčių. E, šiuo metu praėjusiais metais niekas negalėjo numatyti, kad e, bus Rusijos embargas ir nežinojome, kad bus primtas toks sprendimas ir kad tai paveiks visą žemės ūkio sektorių. Aišku, kalbėjome apie iššūkius pieno sektoriuje, žinome, kad ir jautieno sektoriuje yra daugybė iššūkių. Akivaizdu, kad ir toliau įvairių tų problemų kils bėgant laikui. O rezervas tam ir turėtų būti skirtas, kad tai būtų tarsi apsauginis tinklas. Uh, Nekartosiu to, ką kiti sakė apie ebolą. Tikrai ES turėtų ir privalo atlikti čia savo vaidmenį, kadangi mes turime prisidėti prie tarptautinių pastangų. Bet, kaip sakė kiti, ne ūkininkai turėtų sumokėti už ebolos krizės sprendimą. ES tiesiog nepakankamai daro Aišku, ir Afrikoje daugybė žmonių miršta nuo įvairių lygų. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad tai, kas dabar siūloma, yra labai kenksminga ūkininkams ir taip pat vietos bendruomenėms, vietos bendruomenėms kurios priklauso nuo tų ūkininkų. Dėkui. Dziękuję pan poseł Hazakamp. Pani poseł, pani poseł Hazakamp. Kolega Hazakamp. Dėkoju, pirmininkė. Krizė tikrai paliečia žemės ūkio sektorių. Bet mes turėtume kalbėti ne tik apie žemdirbius, kuriems būtina parama ir pagalba. Juk e, žemės ūkio sektorius tampa vis labiau pramoninis, tai yra ne tik individualūs ūkininkai, tai taip pat yra ir galvijai, kurie e, nukenčia nuo krizės ir taip pat nuo klimato kaitos arba nuo įvairių lygų. Taigi sudėtinga įvertinti šios krizės mastus pinigais. Juk ne tik žemdirbiai moka, visa visuomenė dėl to kenčia. O tie, kurie tą krizę sukėlė, turėtų prisimti atsakomybę. Todėl nemanau, kad e, tie, tos lėšos turėtų būti skirtos tik tai žemdirbiams. Nes yra ir tie bendrieji interesai. Tas lėšas būtų geriau panaudoti tokiu būdu, kas užtikrintų ciklinį žemės ūkio vystimasi ir kad e, ūkininkai nebepriklausytų vien tik tai nuo subsidijavimo. Tai būtų labai geras būdas, mano supratimu, sutaupyti. Ponas Vojčiakovskis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms, kurie tikrai gina mūsų biudžetą skiriamą žemės ūkiui. Mūsų komitetas tikrai neigiamai vertina komisijos siūlymą. Tai yra tikras skandalas. Komisija elgesi taip, tarsi jinai užsimerktų tikroviai ir nesuprastų, kas vyksta, tarsi nesuvoktų, koks yra embargo poveikis, tai yra 500 milijardų eurų, tok, tokia yra samata tų produktų, kurie negali nukeliauti į Rusiją, negali būti importuojami, eksportuojami. Taigi, bet kokiu atveju mes norėtume, kad būtų kalbama apie realią pagalbą. Tuo tarpu komisija numačiusi tik tai 300 milijardus eurų, kurios ketina paskirstyti taip, kad e, galop e, žemdirbiai jais absoliučiai negalės pasinaudoti. Lenkija kartu su Baltijos šalimis ir Suomija labiausiai nukentėjo nuo krizės, o negavo jo net ne euro pagalbos. Situacija neprimtina. Jeigu negalima pasinaudoti krizės rezervų, jeigu to negali padaryti žemdirbiai, tai yra skandalas kokios dar reikia krizės? Ar mums reikia kažkokio karo, kad mes galėtume pasinaudoti tuo rezervu? Tai štai kokia yra sudėtinga situacija. Jeigu Rusija gaus tokių signalų iš mūsų, kad krizė iš vis nepadarė jokio poveikio, o mes sukrapštėme e, lėšų paremti e, žemdirbius, tai tuomet e, jinai imsis dar ir kitų veiksmų. Komisija nepasiruošusi iš tiesų realiai pagelbėti žemdirbiams. Dėkoju. Ačiū. Toliau kolega Ferund. Germas pirmininkė, Gerbiamas biudžeto komiteto nariai, ačiū, kad vykote į mūsų posėdį. Jūs norėjote, kad Europa būtų išplėsta iki 28 valstybių ir štai mes mokame kainą. Vakar mums buvo, e, taip sakant, primesta prievarta pareiga paremti Moldavijos para, mm, Respubliką. Ir Deja, krizė po krizės tęsiasi ir naujienų, blogų naujienų tik tai blo, daugėja. Štai yra Rusijos embargas ir iš to kylančios pasiekmes. Vien tik tai pieno sektorius neteko 1 milijardo eurų, o šiam sektoriui skirta pagalba siekia tik 20 milijonų eurų. Laisva prekyba ir vis didesnis laisvos prekybos sutarčių e, skaičius tik tai užprogramuoja ateityje naujas krizės. Todėl kyla klausimas, kaip ES galėtų spręsti šias problemas, jeigu jinai net neturi lėšų e, susidoroti su Rusijos embargo pasiekmėmis. Visi žinome, kad e, sudėtinga rasti išeitį iš šios padėties, nes Žemės ūkio politikos esmė yra būtent reguliavimo priemonėmis išvengti krizių. O e, teikti, kad e, rezervo krizės dydis ir lėšos yra, jų yra per mažai, tai yra netinkamas sprendimas. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. Viena vertus mes sukūrime precedentą, o antra vertus tai yra tarsi pažeidimas, bet žiūrėkime, kas, ką mes dar galime padaryti. Galime kalbėti apie pinigus, kurių mes neturime ir kuriuos norėtume, kad gautų žemdirbiai. Yra 350 milijardų eurų faktorius, kurie numatyti pieno sektoriui, vaisių ir daržovių sektoriui ir jie privalo būti išmokėti. Tačiau lėšos yra sumažinamos 1,3 procentais. Tai štai kur yra mūsų solidarumas. Ebola tai yra prioritetas, taip, mes tą suvokiame, visas pasaulis turi spręsti šią nelaimę, nes e, nuo to kenčia žmonės, visi žmonės visose kontinentuose. Tačiau e, ne žemdirbiai turėtų sumokėti tą kainą, o valstybės, nes žemės ūkis yra vienas svarbiausių Europos Sąjungoje ir mes neturėtume kvesionuoti šito, šitos situacijos, nes sukursime precedentą ateičiai. Pane Dantra. Kai vyko BŽUP reforma, mes juk apie tai kalbėjome. Aš dabar tik tai biudžeto komiteto pirmininkam norėčiau priminti du dalykus yra biudžeto projektas ir čia buvo numatytas rezervo krizės, krizės rezervas, ir kuris turėjo būti e, nemažas. Ir tik tai Europos taryba e, krizės rezervą integravo į biudžetą ir sumažino jo dydį. Taigi, kai vyko trilogo Kai vyks trilogo diskusijos, reikia tarybai priminti kokios yra tarybos atsakomybės. Taip pat buvo labai aiškiai pasakyti, kai mes nustatėme krizės rezervą, kad mes kalbėjome apie žemės ūkio kilmės krizės. Tuo tarpu šita krizė yra diplomatinės kilmės. Ir buvo sakyta, kad e, ūkininkai sumokės tą e, kainą. Tai nes e, lėšas bus įskaičiuojamos iš pirmojo ramšio, nes tie ūkininkai, kurie gaus paramą pagal pirmąjį ramsį kitiems metams, jos gaus mažiau. Toliau, posenmoji. Dėkoju pirmininkė. Aš e, jau parašiau laišką, todėl aš norėčiau paklausti, ar įmanoma į mokykloms e, taip pat e, tiekti tas prekes, kurios būtent, e, taip sakant, nukentėjo nuo Rusijos embargo. Norėčiau įsiaiškinti, kiek lėšų yra skirta kaimo perorientavimo ir bioįvairovėms programoms, nes pagal turimus duomenys Italijoje atrodo nėra jokių duomenų, kad e, lėšų būtų panaudojamos racionaliai. Bio įvairovė turėtų išlikti mūsų prioritetu. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Ropė. Iš tikrųjų nenoriu kartotis, e, kas buvo pasakyta, bet turiu keletą minčių, kurias noriu <clears throat> pasakyti. Tai visiškai nesuprantamas e, siūlymas, kada klausimai yra iškylė jau pakankamai senai ir jie nesprendžiami ir staigiai visiškai atvirkštinis naujas, naujas pasiūlymas. E, labai gaila, bet komisarai atvykę į vietą, e, pavyzdžiui, e, Čiolašas, kada prieš porą mėnesių dalyvavo Lietuvoje, jisai pažadėjo e, žemdirbiams, pasakė, kad išspręsim šitos klausimus, išspręsim keulių maro klausimą, išspręsim e, Rusijos embargo klausimą ir e, bus, e, reiškia, kiekvienai šaliai, kuri daugiausia nukentėjo pagalba tam tikrose srityse. Dabar ne tik tai, kad e, tie sprendimai nepadaryti, ateina nauji pasiūlymai ir dar daugiau piktina žmonės, žemdirbius. Ir noriu pasakyti, kad kitą savaitę Lietuvoje būtent pienininkų suvažiavimas. Ir jeigu niekas nebus daroma ir toliau, aš manau, kad gali prasidėti sprendimai kraštutinių priemonių. Negi mes lauksim, kada pradės vežti ir pilti čia naipieną ar kažką tai panašaus. E, kodėl e, e, būtent nepadarė sprendimų mes puolam prie kitų klausimų. Lygiai taip pat noriu dar atkreipti dėmesį, kad be Rusijos embargo, kur Baltijos šalis Suomija nukentėjo daugiausia, E, kol kas e, e, jokių klausimų sprendimų nėra ir žemdirbiai pasimetę nežino, ką daryti. Dar pusė šalių, būtent Baltijos šalių ir šiek tiek Lenkijos, kenčia nuo keulių maro. Tai yra didžiuliai kiekiai ir žmonės nežino, negali užsiminėti mėsa, negali užsiminėti pienų, tai ką jiem daryti tiem žmonėm? Jokių atsakymų šitos klausimus kol kas nėra pateikta. Tai Ir, ir plus, reiškia, e, tiesioginės išmokos Baltijos šalys yra pačios mažiausios, jos diskriminuojančiai mažos. E, nacionalinė parama irgi e, praktiškai nėra iš ko suteikti, kadangi didžiulė ekonominė krizė. Tai iš tikrųjų labai prašau, kiek mes galim rašyti motyvą išsimti, ko dar reikia, kad galima būtų priimti sprendimus. Bardzo dziękuję. Poprosimy o zabranie głosu przedstawiciela komisji. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį komisijos atstovui Didžiai Aisler. Žodį. Dėkoju pirmininkė už man suteiktą žodį. Tikrai buvo iškelta nemažai klausimų ir dabar pasistengsiu visus juos atsakyti. Pirmiausia, pačioje pradžioje noriu pasiūlyti, noriu paaiškinti mūsų laiško logiką, pasiūlymo logiką. 14 metų pradžioje buvo parengtas biudžeto projektas. Tačiau po to projekto pasikeitė situacija. Vienas iš tų pasikeitimų, dėl ko jūs diskutuojate, yra tas, kad uh, mokėjimų lubos valstybėms narėms yra labai, lubos yra labai žemos. Ta pastebėjo ir šio komiteto nariai ir pirmininkas. Taigi komisija nebegali laiku sumokėti savo sąskaitų. Kitaip sakant, biudžete mes neturime pakankamai lėšų vykdyti savo įsipareigojimus, negalime sumokėti sąskaitų. Jūs minėjote ebolą, minėjote Erasmusą ir kitus dalykus, tai štai mes jau tikriausiai nebepajėgsime sumokėti šitų įsipareigojimų. Ir todėl komisija ir e, parengė tą taisomojo biudžeto laišką ir kur bandome panaudoti visus rezervus galimybės, e, kurios buvo numatytos biudžete dėl papildomų lėšų kad jas panaudotume patiems skubiausiams įsipareigojimams vykdyti. Yra dar ir kitas pokytis, kuris įvyko po biudžeto projekto, tai yra asignuotų pajamų padidėjimas. Tai yra pieno e, padidintas mokestis ir valstybių narių korekciniai indėliai. Ir tai yra labai svarbu pastebėti tos lėšos negali būti kur nors perkeltos. Tai yra asignuotos pajamos ir mes jų negalime kur nors e, perkelti. Tai yra BŽUP biudžeto dalis. Tačiau komisija po e, tų papildomų asignavimų surinkimo pasinaudojo savo laisvę, kad e, tos lėšos būtų paskirstytos kit, tiems poreikiams, tai yra 440 milijardų eurų. Tai yra ir ebolos atvejais, ir, tai yra 440 milijonų, tai yra e, ebola, toliau Rusijos embargas ir komisija mano, kad e, reze, krizės rezervas gali būti panaudotas tuomet, kai tokios krizės yra. Manau, kad niekas dėl to nebejoja. Ir komisija kaip tik tai ir pasiūlė savo laišku. Tai yra dabartinis pasiūlymas. Tai nereiškia, kad mes išvaistėme krizės rezervą. Nes tik tai, kai 15 metais bus patvirtinas biudžeto įvykdymas, mes tik tai tuo met galėsime įvertinę padėti, e, apsispręsti, ar turime galimybių panaudoti krizės rezervą, ar neturėsime tokių galimybių ir ar turėsime lėšų poreikiams padengti. Ir štai jūs jau kalbėjote apie e, Jūs kalbėjote apie 125 milijonus, bet mes išleisime tik tai 47 milijonus. Nežinau, kokius jūs turite duomenys, bet e, E, tie duomenys tiesiog yra netikslus. Taigi, komisija patikė pasiūlymą ir dabar e, vyksta biudžeto nagrinėjimas, vyksta procedūra, Europos parlamentas ir taryba turės priimti sprendimą kartu. Manau, kad svarbu taip pat pastebėti, kad neturėtume taip dramatizuoti situacijos žemės ūkio sektoriuje. Veikiau e, situacija bloga bendraja prasme. jinai nėra tokia bloga žemės ūkio sektorė. Noriu pateikti vieną detalę. 2015 metų finansinės disciplinos e, suma sudaro 870 milijonų eurų, kurie bus sugražinti žemdirbiams nuo šio metų gruodžio 21 dienos. Taigi, ta prasme, nėra tokia bloga žinia. Mes žemdirbiams turime siūsti signalą, kad situacija nėra tokia bloga. Ir kita žinia, svarbi žinia yra ta, kad 2015 metų finansinė disciplina numato paskutinę datą gruodžio pirmąją dieną. Todėl nėra pavojos, kad tiesioginės išmokos ir toliau bus sumažintos 15 metais, kadangi štai atsirado krizė ar dar kokie nors kiti motyvai ir priežasys. Dar noriu atsakyti keletą konkrestesnių klausimų. Pirmasis ir vienas svarbesnių klausimų yra toks. Komisija tikrai po Rusijos embargo iš karto ėmėsi priemonių, todėl e, sunku reikalauti, kad komisija būtų ėmusis dar greitesnių priemonių. Ir priemonės iš tiesų pasiteisino, jau stabilizavo rinką, mes neturėtume to nuvertinti. Mes labai įdėmiai Mm, stebime situaciją Baltijos valstybėse, taip pat Lenkijoje ir taip pat Suomijoje ir kitose valstybėse narėse, kurios kenčia nuo krizės. Ir kai tik bus tenkinami kriterijai ir kai situacija leis, komisija imsis skubių ir netidėliotinų priemonių. Taip, dar noriu pakalbėti dėl ebolos nes ne vienas narys apie ją kalbėjo. Jeigu Europos Sąjunga negalės prisidėti prie balos krizės sprendimo, neskirdama papildomų asignavimų, tai manau, kad mūsų visų institucijų reputacija nukentės. Dar buvo specifinis klausimas dėl bio įvairovės dovanokite, tai jį negaliu atsakyti, kadangi neturiu statistikos. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Taip mes suprantame, kokia yra situacija, suvokime, ką išdėstė komisijos atstovas. ir dabar biudžeto komiteto narys paprašė žodžio. Prašom. Ačiū pirmininkė. Davonokite, kad turiu šiek tiek anksčiau išeiti po, iš posėdžio, bet aš turiu pakoreguoti savo dokumentus, nes dėrybos prasidės trečią po pietų. Taigi Man buvo labai įdomu išklausyti visų jūsų nuomonių dėl to taisomojo biudžeto laiško. Esmė, kaip jūs suvokite, yra biudžetinės, e, biudžetinio organo, kurį sudaro parlamentas ir taryba, e, įsipareigojimai. Ir labai sudėtinga tos įsipareigojimus e, prisijimti. Taip sudėtinga rasti finansinių lėšų. Ir tai tiesiog trukdo prisimti tuos įsipareigojimus. Ir komisija kalbėjo apie tą didesnį nuoseklumą tarp įsipareigojimų ir mokėjimų, nes e, priešingų atveju iškyla problemų, ypač tiems ūkio subjektams, kurie laukia e, paramos. Taigi mes e, įdėmiai išklausime jūsų pozicijų, todėl pagrindinis klausimas yra toks, kaip per atimiausius mėnesius ar metus mes spręsime krizės, nes tokių krizių pavojus yra realus ir jeigu mes galime pasinaudoti jau dabar krizės rezervu, tai turime atsakyti klausimą, kaip mes jo pasinaudosime, kai atsiras kitų krizių. Komisija vis mus bando užtikrinti, kad lėšų atsiras, tačiau tokių lėš, tos lėšos yra ribotos. Mokėjimai Mokėjimo galimybės yra ribotos. Ir mes labai tikėtumės iš tarybos, na, protingesnės pozicijos. Nes mes turime 2014 metų biudžeto taisomąjį projektą, tačiau aiškėja, kad komisijos paskelbtos e, baudos ir taip pat e, teisingumo teismo paskelbtos baudos e, leido surinkti 5 milijardus eurų. Klausimas toks, ar e, tie milijardai liks komisijos rankose, ar jais galima bus pasinaudoti sumokėti nesumokėtas sąskaitas. Taigi, jeigu situacija yra tokia, tai mes biudžeto komitete manome, kad reikia spręsti skubiausias problemas. Ir turėsim lėšų finansuoti pačius skubiausius klausimus. Taigi, manau, kad taryba turi elgtis nusekliais, nusekliai, nes panašu, kad e, tokios nuomonės laikosi ir kai kurie e, es valstybių žemės ūkio ministrai jeigu aš ir nedalyvavau e, jūsų posėdžiuose dažniau, tai tik tai e, galiu pasakyti todėl, kad e, aš turėjau ir kitų įsipareigojimų darybose dėl biudžeto. Nes Lisabono sutartimi nustatyta biudžeto formavimo procedūra teigia, jog mes patys prisimame atsakomybę dėl biudžeto formavimo. Ir šitas taisomasis biudžeto laiškas kaip tik ir yra tokia procesų dalis. Tai kaip tik tai dėl tos priežasties mes ir atvykome į jūsų komitetą šiandien ir labai įdėmiai vertiname jūsų įsakytas pozicijas. Ir kaip jau minėjau, kartuoju dar kartą, kad biudžeto komitete galutinės pozicijos mes dar nepatvirtinome. Manome, kad problema yra kur kas didesnė. O tas taisamasis laiškas iš tiesų tik tai atspindi tos prieštaravimus ir sunkumus tam tikru metu surasti reikalingų lėšų tenkinti tuos įsipareigojimus. Tai štai, taryba privalės rasti atsakymą ir išspręsti šitą prieštaravimą. Tikimės, kad taip ir bus. Ir ačiū pirmininkė už mums parodytą dėmesį šio, šio ryto posėdėje. Dziękujemy panie przewodniczący. Czy pani poseł sprawozdawca generalna? Dėkoju. Ar dar pranešė norėtų pasisakyti, ne? Tai tuomet dar kolegui Jarai suteiksime žodį. Ačiū labai. Na, taip. Visada galima į reikalą pažvelgti iš geros ir iš blogosios pusės. Na, gera žinia yra tokia, kad susidarėme geresnį įspūdį apie tai, e, koks bus biudžetas, kas konkrečiai bus daroma, tačiau reikia kalbėti ir apie tai, kad valstybės narės turi įgyvendinti savo įsipareigojimus ir Ir taip, galbūt situacija Vokietijoje skiriasi nuo kitų ES valstybių narių. Taip, visi, suprantu, turime įvairiausių politinių puikių minčių, kuriomis norime pasidalinti, visi norime teisingumo, norime, kad viskas būtų teisingai padalyta. Be abejo, visi to tikimės, tačiau, kaip ir minėjau, visada yra ir geroji, ir blogoji reikalo pusė. Ačiū labai. Be abejo, ir per plenarinę sesiją paliesime visus šios klausimus, nes jie yra įtin svarbus ir tikrai yra bendros svarbos. Tarp partinių frakcijų jau yra susitarimas dėl to laiško, kuris bus išsiųstas biudžeto komitetui ir jame bus apibendrintos e, visos pastabos, kurias išsakėme ir šios dienos posėdyje manau, kad mums labai svarbu įvertinti ir ūkininkų nuomonę apie dabartinę situaciją. Na ir tik 5 procentai Europos ūkininkų yra jaunesni nei 35 metų. Jie dirba šioje srityje, na ir dabar jie turės susitaikyti su tuo, kad žemės ūkio biudžetas bus sumažintas keliais milijardais eurų. Be abejo, reikia panaudoti turimas lėšas, skirtas pagal žemės ūkio biudžetą, o jau tik tada naudoti specialų rezervą. Tačiau panašu, kad komisija renkasi kažkokią kitokią kryptį. Jie iš karto tiesia ranką į tą e, rezervą ir nori iš ten paimti pinigus. Žodis ponui Desui. Ačiū labai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į kitas problemas susijusias su biudžetu. Yra parinktas pranešimas apie e, komisijos metinę veiklą ir komisija tame dokumente teigia, jog kitame, e, kalbant apie žemės ūkio reformos įgyvendinimą, e, gali kilti tikrai didelių problemų, nes kai kuriuose valstybėse narėse tiesiog sudėtingai įgyvendinti tokią reformą Tad žemės ūkis turės sumokėti dar didesnės sumas kitame. Ir dokumente taip pat yra kalbama apie tą riziką susijusią su didesniu klaidų, didesnė klaidų tikimybė ir Taip pat kalbama apie tai, kad valstybių narių sistemos e, bei jų sertifikavimas kol kas nėra atliekamas, tad gali nutikti taip, kad kils nemažai problemų su netinkamu žemės panaudojimu. Tai yra tie klausimai, kurie yra aktualūs mums visiems ir kai kuriuose valstybėse narse tiesiog bus sudėtinga laiku įgyvendinti tokią reformą. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū, ponė Desai. Na, tikrai mūsų nuotaikos pateikęs tokią informaciją nepakėlėte, tačiau bet kuriuo atveju ačiū Jums už tai dabar ponas Nikolsonas, prašau. Ačiū. Man atrodo, kad ponas Desas e, iškėlė labai svarbų klausimą susijusi su žalinimu. Ir aš pats e, turiu nemažai patirties šioje srityje. Žinau, kad ūkininkai patys turi bandyti interpretuoti, e, aiškinti BŽUP reformą ir Nemanau, kad Bruselis turėtų jiems nurodyti, kaip tai reikėtų daryti. Na ir jeigu jau jie rizikuoja ir gyvendina tai, kaip jiems atrodo teisinga, tada e, auditorumai gali įsiterpti į tą procesą ir pasakyti, kad ne, neteisingai viską padarėte ir dabar turite uh, už tai susimokėti. Na ir kalbant apie anksčiau vykusias diskusijas, na, tokia labai jau keista situacija susidarė, kad yra kažkas įgyvendinama, uh, tačiau net nėra išaiškinta, kaip reikėtų tai įgyvendinti. Tad manau, šią problemą reikėtų spręsti ir ne, nepaisant to, kad tas įgyvendinimas galbūt šiek tiek suvėluos, tačiau bent jau tikrai neapsikvailinsime ir manau, kad tikrai reikėtų visų E, visų mūsų, visi savęs turėtume paklausti, kaip reikėtų spręsti šią problemą, ką būtų galima padaryti, galbūt reikėtų suorganizuoti kažkokį tai koordinatorių posėdį, kur būtų galima tai aptarti, galbūt reikėtų pakviesti komisijos atstovus į kitą mūsų e, komiteto posėdį, nes pirmiausia, reikia suprasti, kaip reikia įgyveninti tą reformą ir kodėl tai reikia padaryti iki gruodžio pabaigos, nes kol kas ūkininkai tiesiog nežino, uh, ką konkrečiai jie turės atlikti kitais metais. Ačiū. Tikrai labai svarbius klausimus iškėlėte. Komisaras atvyks į mūsų posėdį gruodžio mėnesį. O jau tada e, galėsime jį išklausyti. Žinau, kad tai bus pirmasis mūsų posėdis, kuriame dalyvaus e, komisaras, tačiau labai svarbu e, kuo aiškiau išsakyti savo nuomonę. Na ir komisaras gruodžio trečiąją dalyvaus mūsų posėdė, kaip jau minėjau. Tikiuosi, kad jis e, turės pakankamai laiko, kad mes spėtume pateikti visus svarbius klausimus. Dabar mums liko pusvalandis aptarti 12 darbo tvarkės klausimą, kuriame kalbama apie vaisių ir daržovių bananų bei pieno tiekimą švietimo įstaigoms. Na ir dabar per daug neišsiplėsiu. Problema kilo todėl, kad valstybės narės nori pakeisti mm, teisinį pagrindą pagal 43 sutarties straipsnį antrąją dalį ir tai reiškia, kad taryba viena pati galės priimti sprendimus šiais klausimais. Tačiau mums atrodo, kad mes turėtume laikytis to teisinio pagrindo, mm, kuris buvo numatytas, tai yra 43.2, o valstybės nori 43.3, tad mums atrodo labai svarbu pasilikti tą galimybę išsakyti savo nuomonę. Ir kol kas norėčiau suteikti žodį E, pranešėjui, o jau tada galėsime išklausyti narių nuomonės. Dabar žodis ponui Markui Tarabela. Ačiū labai. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Aš esu parlamento pranešėjas ir rengiu pranešimą Dėl vaisių ir daržovių bananų bei pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos. Ta programa numato e, tam tikrą sistemą ir sujungia dvi programas, kurios jau veikia. Tai yra viena iš jų skirta pieno tiekimui, kita vaisių tiekimui. Norėčiau išsameu pakalbėti apie tai, kokia yra mūsų nuomonė šio klausimo. Galbūt iškelsiu ir keletą e, diskutuotinų elementų. Na ir visų pirma, reikia kalbėti apie tą bendrąjį pagrindą, taip pat kokie yra esminiai klausimai, dėl kurių reikia priimti sprendimus. Galbūt tai būtų galima padaryti trilogo formą. Ir taip pat dar pakalbėsiu apie darbo metodą. Galbūt jį būtų galima tiesiog pasiūlyti ir panaudoti jį parlamente. Na ir pradėsiu nuo tos bendros filosofijos. Na, kalbant apie rengiamą pranešimą, labai svarbu remtis statistiniais duomenimis. ES 22 milijonai vaikų turi viršsvorį. ir tik nuo 30 iki 50 procentų vaikų suvalgo rekomenduojama vaisių ir daržovių normą per dieną. Tad atsižvelgiant į šiuos faktus tikrai labai svarbu skatinti tinkamą, subalansuotą ir sveiką mytybą. Ir komisija parengė šį pasiūlymą, kuris tikrai yra žingsnis tinkama likme, juk mes turime išmokyti savo vaikus valgyti sveikai ir taip pat valgyti produktus, kuriuos užaugina vietos augintojai, gamintojai. Ir tie vaisiai, kurie bus dalinami mokyklose, taip pat bus tiekiami iš tokių šaltinių, tačiau ne vien tik iš jų. Na ir norėčiau priminti, kad valstybės narės taip pat e, e, turi dalyvauti šioje programoje bei patvirtinti priemonės, e, kurios papildytų e, edukacinės priemonės. E, kurios būtų naudojamos platinant e, vaisius mokykloje. Tad labai svarbu ne vien tik tiekti tą maistą, tuos vaisius, tačiau kartu ir mokyti vaikus, e, šviesti juos apie sveikos mytybos naudą. Manau, visi tikrai galite pritarti šio elemento svarbai. Dabar antras klausimas. Tai yra elementai, kurie dar turi būti aptarti. Tai yra teisinis pagrindas, antras jų yra produktų sąrašas ir trečiasis yra kriterijai lėšų paskirstimui. E, teisinis pagrindas. Taryba čia iškėlė e, tam tikrų klausimų. Mes pasisakytume 43.2 straipsnį. E, Tuo tarpu taryba vienbalsiai e, norėtų tiesiog pašalinti parlamentą iš, iš šio proceso ir mums ši pozicija tikrai atrodo netinkama, atsižvelgiant į tą pridėtinę vertę, kurią sukūrėme Na ir jeigu jau turime tą Lisabonos sutartį ir bendra prieimimo sprendimo procedūrą, kodėl turėtume iš jos pasitraukti? Komisijai buvo nusiųstas raštas ir ten buvo paprašyta pakeisti teisinį pagrindą, apie tai jūs kalbėjote pirmininkė pristatydama šį darbo tvarkės klausimą. Ir prašoma e, netaikyti 43.3 straipsnio, jis mums yra nepriimtinas. Ir buvo kreiptasi į komisiją, į komisarą Hoganą ir ponas Hoganas taip pat paskyrė pranešėją. Jis sakė, kad atsižvelgs į parlamento e, prioritetus ir vis dėlto dėl taikomų straipsnių sutarimas nebuvo pasiektas, tad e, man atrodo, mūsų atveju tai tikrai nėra priimtina. Atleisti, kad tiek daug dėmesio skiriame šiai problemai, tačiau kodėl mes turėtume būti tiesiog išmesti iš šio proceso, juk mes esame išrinkti nariai, tai yra mūsų prievalė, tema yra labai svarbi ir norėtume sulaukti ir jūsų paramos. Antras aspektas, kuris man yra svarbus, tai yra produktų sąrašas. Tai yra labai jautrus dalykas, nes Europos komisija siūlo e, paspartinti procesą ir tiekti vaisius ir dar buvo pridėti bananai, nes bananai e, tarsi jiems yra taikomas specialus režimas, bet, e, naunokit, pirmininkė, aš dar nebaigiau, tik tai pusę savo kalbos pasakiau. Taigi, aš kalbėsiu dar greičiau. Taigi, vaisiai ir bananai. Aš puikiai suprantu, kad tai yra labai su, svarbi tema. Taigi, e, bananas, aišku, yra vaisius keista, kad jisai patenka atskirų numerių, taip sakant. Bet e, sakyčiau, kad prioritetas turėtų būti vaisiai iš Europos Sąjungos, tai yra Europos Sąjungos kilmės, tai yra, na, sveiko proto e, prioritetas. Taip pat reikia remti ekologinius produktus, e, taip pat tuos, kurie yra draugiški aplinkai ir dėl to buvo pasisakyta reformuojant BŽUP. Taigi, pritariu komisijai, kuri teigia, kad vaisių ir pieno suvartojimas e, valstybėse narėse, ypač švietimo įstaigose, mažėja, nes, pavyzdžiui, pieno atveju e, produktų išplitimas iki jogurtų ir sūrių, tai manyčiau, kad e, tai nėra tinkamiausias dalykas, mes negalime bet kokiamis priemonėmis ir bet kokius produktus įtraukti. Nes jogurtai ir sūriai e, negali pakeisti pieno produktų, nes yra tokių asmenų, kurie net netoleruoja laktozės ir galbūt dėl virškinimo problemų ar kitų dalykų. Taigi, tikslas turėtų būti kalcio e, kiekis, ypač e, mergaitėms nes žinome, kad e, jau jaunos mergaitės gali net e, pradėti e, sirgti osteoporozę labai anksti. Taigi, taip pat kalbu apie Čekiją, Prancūziją ir kitas valstybės, nes čia reikėtų prioritetą teikti šviežiam vaisiams. Toliau, bananai. Nepamirškime, kad e, švietimo įstaigų programų tikslas yra e, tarsi sugražinti vaikus į žemės ūkį. Tai nereiškia, kad vien tik tai vaisius daliname mokykloms, bet tarsi užsimesga kontaktas su žemdirbiais, su žemės ūkiu. Tai tuo požiūriu aš diskutavau su kolegomis, ar nuomonė yra pakeista ar ne, tai atrodo, kad čia tikslai nepakitė. Ir prioritetai, aišku, turėtų būti aiškus. Tai yra vaisių ir daržovių tiekimas. Ir neturėtume toleruoti tokių produktų, kuriuose dar būtų cukraus ar druskos priedų. Sudėtingas yra istorinis kriterijus, nes valstybių narių situacija yra nevienoda. Dėl vaisių ir daržovių tikslas yra ne vaikų skaičius, o ilgalaikiška programa, kuri truktų 80 metų. Galbūt galėtume pasvarstyti ir apie kitus kriterijus, kokio amžiaus vaikams, ar tai būtų pradinės mokyklos tik tai ar panašiai. Taigi pabaigai pasakysiu taip. Nepamirškime koks bus tvarkaraštis. Savo pranešimą e, vertėjams išsiųsiu iki gruodžio vidurio. Toliau komitetas e, sausio 21 dieną nagrinės nuomonę, paskiau vyks balsavimas. Tikriausiai vasario mėnesį arba net ir e, kovo mėnesį. E, bet kokį pranešimą rengdamas aš visuomet buvau atviras diskusijoms kartu su šešėliniais pranešėjais ir esu pasirengęs taip pat išklausyti ir frakcijų ir esu pasirengęs ieškoti kompromisų, nes toks pranešimas tikrai yra jautrus ir tekstų kompromisų ieškoti. Turime užtikrinti, kad teikimas vyktų veiksmingai, ir džiugu, kad pradedama jaunosios kartos auklėjimo programa. Tiek pirmininkė, ačiū, esu pasiruošęs išklausyti jūsų nuomonės ir diskutuoti. Ačiū labai. 12 val. pas mus atvyksta svečias. Ir prašau kalbėti visų trumpai, dabar žodis poniai Müller. Pone pirmininkė, žinau, kokia svarbi yra mytyba mokyklose. Ir visos tos programos, e, kurios numato daržovių ar vaisių tiekimą, yra labai svarbios. Noriu kai ką Jums parodyti. E, vaisių ir daržovė asociacija patikė man šį gaminį ir prie durų yra išdėlioti šie gaminiai. Tai yra pavyzdys, kokius gaminius būtų galima dalinti mokyklose ir norėtume pasakyti štai ką. Mums labai svarbu, kad programas būtų geriau koordinuojamos ir norėtume, kad procesas būtų tinkamai organizuojamas, galiu pritarti pranešėjų jo išsakytoms minims. Aš beje pateiksiu ir porą pasiūlymų dėl pakeitimo. Man atrodo, jog labai svarbu, kad vaikai e, iki šešerių metų amžiaus mokytųsi e, darželėje ar mokykloje apie mytybą, nes žinios apie mytybą yra svarbios, net ir itin jauname amžiuje, padeda suformuoti tinkamus mytybos įgūdžius ir tai tikrai lengva padaryti pasinaudojant esamomis programomis. Na, o kalbant apie pieną, Vaikams jis galbūt nėra toks patrauklus, todėl man atrodo labai svarbu užtikrinti, kad produktų tiekiamų mokyklose sąrašas būtų e, praplėstas, jį būtų įtraukta daugiau produktų ir manau, kad taip pat būtų galima pateikti kažkokių konkrečių pasiūlymų susijusių su praktiniu programų įgyvendinimu. Pirmininkas, ačiū. Labai prašau visų kalbėti trumpai, prie tų klausimų dar grįšime ir ateityje. Pone Pečioje, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame komitete jau ne kartą buvau minėjusi, kad Kroatija bei mūsų mokyklų mokiniai nedalyvauja šioje programoje nes programa vadovaujasi vadinamaisiais istoriniais kriterijais ir Kroatija kaip valstybė narė neturėjo galimybės pasinaudoti finansinėmis šios programos e, galimybėmis. Labai norėtume, kad tie vadinamieji istoriniai kriterijai būtų pakeisti, kad Kroatija ir mūsų šalies vaikai galėtų pasinaudoti šios programos privalumais, nes programa tikrai puikia, jis skatina e, sveiką mytybą, taip pat sudaro galimybę mažiems vietos ūkiams parduoti savo užaugintą šviežią produkciją, kuri yra tikrai puikios kokybės. Tad norėčiau kreiptis į pranešėją ir e, paprašyti numatyti istorinių kriterijų pakeitimą, kad Kroatija galėtų dalyvauti programoje ir kad būtų užtikrinta, jog ir mūsų mokyklas pasiektų švieži gaminiai, nes dažniausiai yra tiekiami importuojami gaminiai. Pirmininkas, ačiū labai. Be abejo, galite pateikti norimus pakeitimus. Dabar ponė Ribeira, prašau. Dėkuoju pirmininkė. Galbūt nėra reikalo sakyti, kad e, yra kai kurių kolegų, kurie prieštarauja e, tokiai praktikai. Aš pati labai ilgą laiką buvau profesinių sąjungų, profesinių sąjungų pirmininkė ir puikiai suvokiu, kad tai yra labai svarbi programa, nes daugelis moksleivių tiesiog priklauso nuo šios programimos vykdymo. Situacija yra tokia. O dėl to ugdymo, tai vaikai paprastai galvoja, kad pienas yra, na, nuperkamas prekybos centruose. Jie nelabai suvokia, kad pienas atkeliauja iš karvės. Tai mes turėtume didinti tą vaikų samoningumą ir taip pat spręsti su tuo susijusias problemas. Dabar turiu keletą bejonių dėl kriterijų, dėl vaikų procentinės dalies ir dėl režimo. Aš to baigiu pirmininką, palaukit dar. Nežinau, ar tie kriterijai nepadarys daugiau žalos ir tik nebus papildoma biurokratinė našta Europos Sąjungai. Ačiū pirmininkė. Šito klausimu labai konkrečiai teko dirbti, e, kada dirbau savivaldybės vadovų ir džiaugiuosi, kad Lietuvoje ta programa pakankamai neblogai vykdoma ir pakankamai plačiai. Bet yra keletą tokių aiškių motyvų, e, kuriuos norėčiau e, padėstyti ir kadangi pranešėjas kaip tik yra, o aš esu žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas, tai manau labai svarbu, kad tai būtų vietiniai ekologiški produktai. Tai yra pagrindų pagrindas, be jų nebus švietimo, ką minėjo kolega, e, nes jeigu bus atvežti iš kitų valstybių, ne, nenuvešim vaikų, neparodysim, iš kur pienas atsiranda ar iš kur atsiranda kitas produktas. Tai Bet čia šitoje vietoje yra viešųjų pirkimų e, sistema, viešųjų pirkimų įstatymas. Va šitoje vietoje mes turim labai pagalvoti, kaip tą dalyką pasukti. Antras dalykas tai yra e, programa neturi būti socialinė, o turi būti švietimo programa. Ir produktai neturi būti tokie, kad vaikai kuprinėse neštųsi į namus ir paskui suvalgo kiti šeimos nariai. Tai čia, manau, e, svarbiausi dalykai, į ką mes turim atkreipti, patobulinant šitą programą. Ir aš pritarčiau tai nuomonė, kas buvo įsakyta pranešėjo, aš jau baigiu, kad reiktų pagalvoti galvoti e, tą programą išplėsti ypatingai dabar, kada e, sunkesnės yra, sakykime, eksporto e, situacija vaikams iki 15 metų, nes paprastai tose pagrindinėse mokyklose ruošiamas e, arba organizuojamas tas maitinimas ir tada mažesni didesni vaikai nėra kontakto tarp jų, jie nesupranta, kodėl vienam duoda, kitam neduoda. Ačiū, baigiau. Panie, panie pośle, 40, 40, 40 sekund dłużej. Pani poseł Aguilera. 14 sekundžių per ilgai kalbėjote. Dabar ponia Aguilera. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad ši programa yra labai svarbi ir norėčiau prisidėti prie diskusijų. Pritariu tam, ką sakė ponas Tarabelo. Tačiau reikėtų dar šiek tiek viską išplėsti. Reikėtų čia įtraukti ir apdirbto pieno produktus. Aišku, šviežias pienas ir švieži vaisiai turėtų būti pirmenybė. Aš pati esu iš Ispanijos, iš Andalūzijos iš tokio regiono, kuriame vaisiai užima labai svarbų vaidmenį sveikatos rytyje. Todėl reikėtų čia nepamiršti ir švietimo aspekto. Ir taip pat nereikėtų atmesti alyvogių aliejaus naudos, nes tai tikrai labai sveikas produktas. Reikėtų apsvarstyti, ar negalima būtų įtraukti ir šio produkto į programą. Kalbant apie tiesioginius mokėjimus ir istorinius kriterijus, tai dėrėtų vertinti atsargiai. Galbūt praeitįje nebuvo galima teikti bendro finansavimo kažkam, bet tai nereiškia, jog dabar negalima visko peržiūrėti. Taigi, e, manau, kad nereikėtų čia apspręsti visko vien tik tai istoriniais kriterijais. Pirmininkas. Panas Polsak. Žím se pouze na otázku podpory mléka, mléčných produktů. Ja... Aš tikrai noriu padėkoti už pranešėjų už puikią įžangą. Dabar dėl pieno produktų. Rugsėjo mėnesį komisija pateikė deklaraciją dėl pagalbos pieno sektoriui dėl Rusijos embargo. Ir ten buvo teigiama, kad privalu paremti E, žemdirbius e, būtent remiantis šią programą. Tačiau šiek tiek patirinėjęs aš supratau, kad tai nėra parama, netgi atvirkščiai, tai yra tam tikrų pieno produktų paramos nutraukimas. Ir pagal Čekijos statistinius duomenis aiškėja, kad e, pusrebio pieno jogurtų ir sūrių bei įvairių desertų, pienių desertų suvartojimas sumažėjo. Ir numatyta, kad parama tokiems produktams bus net nutraukta. O oficialiai teigiama, kad produkcija yra remiama. Bet tai, nepamirškime, yra tik tai 10 viso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 Vyriausybė ir mokyklos e, išmoko naudotis šią programą, tikrai veikia ir teisinė, ir finansinė sistema. Ir galbūt nereikėtų čia sujungti tų programų. Taip pat negalime pritarti apribojimui subsiduojamiems produktams, pavyzdžiui, jogurtui, taip pat tam, kad negali būti pridėta cukraus, riebalų. Visa tai yra reikalinga tam, kad produktai atrodytų patrauklesni vaikams. Žiemą reikėtų dalyti ir sultis. Tiek vaisių, tiek daržovių. Kalbant apie vaikus nuo 6 iki 10 metų, tai tokių vaikų mytybos įpračiai skiriasi regionuose ir dėl to reikėtų nepamiršti, kad būtina vaikus mokyti apie sveiką mytybą. Taip pat nenorėtume, kad būtų pamiršta stebėsena, vertinimas ir komunikavimas, kadangi tai prisideda prie programos veikimo. Ačiū. 35 sekund, no to nie ma szans. Pan poseł Luazon. Jei jūs visi kalbėsite per ilgai, tai tiesiog negalėsime perti prie kitos temos. Ačiū pirmininkė. Mes ne prieštaraujame šios programos įgyvendinimui. Juolab, kad e, vaikai tikrai kitas įminta neteisingai. Bet e, norime atkreipti dėmesį, kad e, nekreipiama dėmesio į tai, iš kur kilo produktai. Iš kur tie vaisiai? Ir e, Kolumbijos ir Perų bananams buvo numatytas e, muitas. Tai norėtųsi, kad e, programa dėmesį kreiptų į būtent tokius e, mūsų šalise užaugintus vaisius ir daržovės. Dėkoju, pirmininkė. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland heb ik altijd dit punt. Eh, Pone Šrair Pirek. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tokiai programai. Aišku, girdžiu ir kritikos. Bei tikiuosi, kad bus teigiamai į tą kritiką sureaguota. Noriu tik trumpai pasakyti štai ką. Reikėtų čia nepamiršti tėvų, Labai dažnai ir patys tėvai neturi atitinkamų mytybos įpročių bei žinių. Todėl reikėtų pagalvoti ir apie aukštojo išsilavinimo įstaigas, nes ir tėvams reikia mokytis apie tokius dalykus. Pane eh, Hazekamp, ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, kad galima būtų turėti vieną bendrą programą. O pieną iš vis galima išbraukti. Pienas yra skirtas kūdikiams, o vyresniems vaikams to pieno visai nereikia. Be to, pienas nėra toks jau sveikas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Reikėtų čia atsižvelgti į naują Švedijos tyrimą šią temą, pagal kurį yra teigiama, kad pieno vartojimas gali pakenkti kaulų struktūrai. Be to egzistuoja ir laktozės netoleravimas. Dėl to galbūt reikėtų įtraukti sojos pieną, pavyzdžiui, ir tai taip pat yra aplinkai nekenkintis produktas. Tad reikėtų daugiau vaisių, tiesiog mažiau pieno. Ačiū. Pani posel Delajer. Merci, monsieur le président. Moi, je souscris complètement. Dėkuoju pirmininkė. Galiu palaikyti Tarabelos poziciją. Aš stebėjau, kaip programa yra įgyvendinama Prancūzijoje ir galiu pabrėžti, kad labai E, programa pasiteisina, nes tai yra tikras ugdymo įrankis. Ir kaip pastebėjo Tarabela, mes turėtume e, neatsižvelgti į programoje numatytą amžių, nes man keista, kaip 14-15 metų mergaitės, e, siekdamos išlaikyti gerą figūrą, geria arba valgo, ne, nesvarbu kokį maistą, ar šokoladą, ar gaiviosius gėrimus, užuot valgiusios e, šviežius vaisius. Taigi aš e, palaikau e, šią iniciatyvą ir galite tikėtis mano paramos sprendžiančios klausimus. Dziękuję pan poseł Zulo. Bardzo proszę. Sì, grazie Presidente. Ehm, mi auguro che la... Ponas Dėkoju pirmininkė. E, aš norėjau pratesti diskusijas dėl šios nuomonės. Manau, kad programos tikslas e, gali būti nepasiektas, nes programos e, tikslas, mano supratimu, turėtų visų pirma būti ugdomasis. Ugdyti jaunimą, moksleivius, e, kad jie taptų sąmoningais vartotojais, maisto e, vartotojais. Ir tai vyksta aiškinant, iš kur atsiranda tie vaisiai, kokia jų kilmė. Ir e, turiu omenyje tų pačių vaisių gamybą, vaisių ir daržovių gamybą. Tai nėra vien tik tai intensyvu, intensyvus ūkininkavimas, bet tai yra ir įprastas, paprastas ūkininkavimas. Taigi, akcentas yra sąmoningas vartojimas ir taip pat e, turi būti priežiūros priemonės, kuriomis galima būtų įvertinti, kaip programa įgyvendinama. Dėkoju. Ačiū už pasisakymus. O dabar žodis komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Tarabelai už įžanginį žodį, kuomet jisai pristatė mūsų pasiūlymo aspektus ir e, visą pristatė tą bendrą filosofiją, taigi džiugu, kad mes galime dirbti kartu. Trys pastabėlis. Pirmiausia, dėl teisinio pagrindo. Galiu patikinti tiek Tarabelą, tiek šį komitetą, kad komisija laikysi savo pradinio siūlymo kur teisės pagrindas yra 43 straipsnio antroji dalis. Ir ten yra numatyta, kad privalu bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mes dar negavome laiško iš tarybos, bet e, laukime to laiško artimiausių metų. Bet aš e, išklausiau paskirtojo komisaro nuomonės ir puikiai atsimenu, ką jisai e, kalbėjo klausimų metu. Toliau, kitas aspektas - produktų sąrašas. Noriu paaiškinti, kodėl tas sąrašas toks siauras, nedidelis. Visų pirma, dabartinę programą labai kritikuoja audito rūmai ir valstybės narės todėl kad yra didelė administracinė našta. Todėl norėjome šitą naują sistemą supaprastinti ir pasirinkti tik tai du produktus, tai yra pieną ir šviežius vaisius ir daržovės. Aš išklausiau jūsų įsakytų pozicijų nuomonių ir mes kalbėsimės, svarstysime aptarsime jūsų nuomonės. Kitas. Kita priežastis, kodėl tas sąrašas trumpas, tai yra tokia, kaip pastebėjo ponas Tarabela, yra die, dietologijos problema, kai kalbame apie pieno vaisių daržovių vartojimą. Ir tai problema visu Europos mastu. Todėl mes ir apsiribojame savo sąraše tik tai keliais produktais. Kitas aspektas yra tas ugdomasis faktorius. O tai yra tik tai nuorodos. Valstybės narės gali įtraukti ir daugiau produktų, ne tik mūsų nurodytus. Ir galiausiai finansai kaip bus paskirstytos lėšos. Komisija siūlo 150 milijonų eurų per metus, 80 milijonų pienui, 70 milijonų vaisiam ir daržovėms. Ir čia reikia skirti kriterijus, pagal kuriuos paskirstomi, paskirstomos tos lėšos ir uh, Toliau vaikų amžių. Atrodo, ponia Müller teigia, kad vaikai patenka į programą tuo met, kai jie lanko mokyklą. O paskirstimo kriterijus remiasi vaikų skaičiumi klasėje nuo 10 iki 11 metų. Taigi, skirkime tos du kriterijus kuris reikalingas pinigų paskirstumam valstybėms narėms ir toliau vaikams taikomo kriterijus, o jis yra gerokai platesnis. Dabar dėl Kroatijos klausimų, man atrodo, buvo taryboje dvišalių diskusijų su Kroatija ir tikrai akivaizdu, kad Kroatija nenukentėjęs nes Kroatija tapo paskutinę es valstybę narė ir tai nereiškia, kad negaus e, asignavimo, nes parvėlavo į traukinį. Kita pastaba – istorinis kriterijus. Pinigų paskirstimui valstybėms narėms istorinis, istorinis kriterijus buvo naudojamas tik tai pienui, todėl komisija siūlo e, remtis tik tai vaikų skaičiaus kriterijumi pienui mes pasiūlėme kriterijų tarsi rinkinį. Kodėl? Todėl, kad jau yra galiojanti sistema, jau ilgą laiką, todėl dabar įvesti vien tik tai vaikų kriterijų būtų per skubus sprendimas. Ačiū. Przepraszam, że przyspieszałem Pana wypowiedź. Pan poseł teraz... Labai ačiū. Atsiprašau, kad dariau jums spaudimą. Dar vieną minutę pranešėjui. Kalbėsiu trumpiau ne minutę. Džiugu, kad komisija laikosi tos paties, to paties teisinio pagrindo 43.2. Taip pat džiugu, kad daugelis kolegų palaiko komisijos programos pagrindinę mintį ir taip pat aš pasisakau už ne tik vaisių tiekimą, bet už būtent ugdymo akcentavimą. Taigi ačiū Jums visiems už Jūsų nuomonės. Świetnie, bardzo dziękuję panu posłu sprawozdawcy. Zapewne jeszcze nie raz będzie o. Puiku, ačiū. Dėkoju už tai, kad kalbėjote taip trumpai. Tikrai dar turėsime galimybę aptarti šį klausimą. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Jau vakar mes susitikome su Milano Expo atstovu Franz Fischle, o šiandieną mes ir toliau keisimės nuomonėmis šią temą. Prisiminsite, kad ponas De Castro siūlė, jog reikėtų kviesti iškilius asmenis, tam, kad susitiktų su mumis ir papasakotų apie naujas idėjas tos naujos idėjos galėtų prisidėti prie parodų. Milano paroda tikrai yra viena iškiliausių ir dėl to mums malonu pasisveikinti su profesoriumi Ricardo Valentinė, kuris dalyvauja daugelio komitetų ir tarptautinių organizacijų žodas jums. Labas rytas visiems. Dėkoju, ponė pirmininkė. mytybos centro vardu norėčiau padėkoti Jums visiems, visam Europos parlamentui, kadangi mums tai yra puikia galimybė pristatyti Milano protokolo, taip pat pakalbėti apie veiksmus. Milano protokolas tikrai labai greitai auga, e, jau labai daug organizacijų yra pasirašysios e, šį protokolą, tiek e, pilietinės visuomenės atstovai, WF, taip pat Save the Children, Food Tank ir panašiai. Taip pat yra daugiau nei 5 tūkstančiai atskirų piliečių, kurie taip pat pasirašė protokolą. Pažanga nuolat daroma, dėl to labai džiaugiamės, kad sutikėte mums galimybę pakalbėti apie šį protokolą. Diskusijos vyksta pačiu laiku. Žemės ūkio sektorioje visame pasaulyje yra daug problemų. Gyventojų skaičius nuolat auga, dėl to kyla įvairių tvarumo problemų. Yra beveik 200 milijardų žmo, dabar 7 milijardai žmonių. Taigi, e, kai e, gyveno Jėzus, e, žmonių buvo 200 milijonų, dabar jau yra 7 milijardai ir tas skaičius nuolat auga, ta tendencija vis didėja. Vadinasi, žemės ūkio sektoriui reikia viską pasivyti. Taigi mes mėginame išmaitinti visus tos gyventojus, tačiau suvokiame, kad aplinkosaugos išteklių problemų tuo neįsprendžiame ir tai yra iššūkis, jeigu mes mėginsime e, išmaitinti visus tuos gyventojus, kurie patiria e, klimato pokyčius, kenčia nuo globalizacijos, nes 2050 metais 8 iš 10 e, pasaulio gyventojų gyvens e, miestuose. Taigi turime apie tai mąstyti, dabar yra gera proga, nes pasaulinė Milano paroda yra, na, tam tikrą prasme ir europinis renginys, vykstantis Europos kontinente, į kurį atvyks įvairūs ekspertai ir diskutuos, kaip išmaitinti pasaulio gyventojus, kaip e, pagerinti technologijas, žemės ūkio sistemas ir e, svarbu imtis konkrečių sprendimų ir veiksmų, kad e, jie būtų patvirtinti jau toje parodoje. Taigi turime ne tik apsiriboti gražiais prisiminimais, bet ir sprendimais, kurie bus reikalingi ateityje. Milano protokolas remiasi trimis paradoksais. Pirmasis paradoksas ir prieš keletą minučių čia girdėjome labai įdomią diskusiją dėl vaisių, e, daržovių ir pieno produktų. Problema yra netinkama mytyba. 8 šimtai milijonų žmonių kenčia nuo blogos mytybos, o pusantro milijardo e, gyventojų turi daugiau maisto nei reikia, kitaip sakant, yra nutukę. Štai koks paradoksas, tai yra problema, su kuria mes susidurėme. Kasmet miršta iki 35 milijonų žmonių nuo netinkamos mytybos nesvarbu ar negautų maisto, ar tiesiog to maisto turėtų per daug, tai yra būtų, nu, tokia. Štai koks paradoksas. Kitas paradoksas. Ar turime pakankamai žemės auginti, užauginti maistą? Kokia situacija žemės ūkija? Keturiasdešimt septyni e, procentai žemės teritorijų skirta e, auginti maistą 33 procent, 33 procentai gyvūno maitinti. Taigi štai pagalvokime, koks bus žemės ūkis ateityje, ko, ką mes turime daryti, ar turėsime pakankamai žemės, jeigu žemė bus panaudojama visa ir kur tik įmanoma, tai ar nepristiksime to žemės. Tai yra didelis iššūkis. Toliau dieta. Žinome, kad e, nuo augalinės dietos daugelis perina prie e, kitokios dietos. Ir dar kitas paradoksas tai yra e, maisto eikvojimas. Kalbame apie tinkamą mytybą, bet vis tik tai šiandien labai daug maisto e, išeikvojame. Tai kas metai yra 1,3 milijardo eurų, o to pakaktų išmantinti labai dėlį skaičių m, mm, gyventojų. Europoje e, maisto eikvojimas siekia 30 procentų visos gamybos. Daugelis maisto produktų net nepasiekia e, E, prekybos centrų ir net apskritai nenukeliauja į mažiau įsivyščiusias šalis. Taigi, nors ir mūsų žemės ūkio sistemos yra tobulesnės, geresnės, tačiau vis tik dar susidurime su problemomis ir jas turime spręsti nedelsant. Tai štai Milano protokolas kviečia imtis veiksmų ir trys pagrindiniai tikslai sumažinti badaujančių skaičių ir skatinti sveikos mytybos ugdymą. Kitas tikslas - tvari, tvarus žemės ūkis, kovojant taip pat ir su badu. Čia mes norime, taip sakant, atskleisti tos e, netinkamos mytybos problemą, nes jinai net nefigūruoja statistiniuose duomenyse. Mes taip pat norime pagerinti maisto, vartojimo maisto kokybę, nes, e, kaip mes žinome, tam tikrais metų laikotarpiais ir tam tikrose valstybėse trūksta maisto. Taigi atkreipia dėmesį į būtent tokius maisto stygius. Taigi, kaip jau toliau sakiau, ūkdymas, fizinė veikla yra geras būdas didinti samoningumą. Tai, taigi antras tikslas yra tvarus žemės ūkis, ūkininkavimas. Tai šiuo tikslu siekiame sumažinti pirmos kartos biokūro naudojimą arba sumažinti e, jo suvartojimą iki 5 procentų. Norime įdėkti apskaitos sistemas, sumažinti finansinės spekulacijas maisto produktais ir Tai yra vieni iš mūsų prioritetų. Trečiasis tikslas - sumažinti arba iš vis panaikinti maisto eikvojimą. Tikslas iki 2020 metų maisto eikvojimą sumažinti per pus. Jeigu pilietinė visuomenė, įmonės, institucijos, vyriausybės dirbs iš vien, tai gal to tikslo ir pavyks pasiekti. mus remiančios organizacijos jau įsipareigojo, tai yra ir privačios organizacijos, ir nevyriausybinės organizacijos, privatus asmenys, kaip jau sakiau, daugiau nei 5000 privačių asmenų pasirašė protokolą ir mes kviečiame jūs susipažinti su šiuo protokolu internete. Galime su juo ten įsamei susipažinti. O dabar mes kviečiame realiems įsipareigojimams. Mūsų laukia pasaulinė paroda ir mes kviečiame jūs kaip parlamento narius paskleisti šias protokolo idėjas savo šalyse. Mes tokiu būdu galėtume plėsti šitą protokolo bendruomenę. Antra, pasvarstykite, kaip jūs galėtumėte prisidėti prie to protokolo, galbūt e, rengdami diskusijas parlamente. Mes esame pasirengę bendradarbiauti ir jūs galbūt e, instituciniu būdu galėtumėte įtraukti parlamentą į šitą procesą. Taigi mes kviečiame į Milane vyksiančios mytybos ir maisto konferencijos pradžią. Tai yra renginys, kuris vyks šių metų gruodžio mėnesį. Ir manau, kad tai ta konferencija bus naudinga visiems paprastiems es piliečiams. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju profesoriau už labai įdomų pristatymą. Tikrai manau, kad e, visą šitą pristatymą galime išplatinti visiems parlamento nariams ir tiems, kurie domisi, taip pat sekretoriatui, jeigu tokių suinteresuotų asmenų bus, tai bus džiugu nes jūsų patikta medžiaga iš ties yra įdomi. Taigi dar kartą dėkoju profesoriui. O dabar žodį suteikiu tiems, kurie jo paprašė. Pirmiausia, kolega De Castro. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju ir profesoriu Ricardo Valentinį už tikrai įdomų pristatymą. Džiugu, kad Milano protokolas plečiasi, tiek daug vyriausybinių, nevyriausybinių organizacijų jį pasirašo ir tai bus geras atskaitos taškas sprendžiant planetos iššūkius. Vakar Česlovas priminė, kad šiame komitete mes buvome susitikę su Francu Fischleriu, kuris buvo Milane mokslinio valdymo komiteto pirmininkas ir jo tebe yra. Tai jisai kalbėjo, kad e, pasaulinė paroda yra didelė proga Europai aptarti tuos svarbius klausimus, kurie dažnai ir mūsų komitete buvo svarstyti. Kai kalbėjome apie BŽUP reformą, tai ankstesnėje kadencijoje mes tikrai labai nekartą esame diskutavę, kaip galėtume daugiau pagaminti su tais pačiais ištekliais. Ir situacija Azijoje keičia visą situaciją rinkoje pasaulinėje rinkoje. Ir e, akivaizdu, kad poveikis rinkai yra didžiuliai, didžiulis. Todėl žemės ūkio rinkos ir sviravimai tapo nuolatiniai. Vakar kalbėjome apie pieno kainas, kurios krenta, o atrodė, kad problemos jau tarsi išspręstos. Taigi daugeliui maisto produktų situacija rinkoje yra netikra. Netikra situacija ir žemdirbiams. Ir panašu, kad mes nepajėgsime iki galo išspręsti tų iššūkių, kurie jau tapo pasauliniai. Tai yra išteklių klausimas. Ir Milano protokolas iš tiesų tik tai akcentuoja tą problemą, kaip tuos e, likusius išteklius tinkamai panaudoti, kaip e, spręsti e, dirbamo žemės stygiaus klausimą arba kaip spręsti problemas, kuomet žemė nėra tinkamai panaudojama, kaip pavyzdžiui Afrikoje. Taigi tai yra proga mums. Komitetas e, vyks į Milaną, bros birželio mėnesį, ir mes Tikimės, kad e, sudalyvausime parodoje, o taip pat kartu su kitais e, komitetais aptarsime šiuos iššūkius dar prieš prasidedant parodai. Taigi iššūkiai labai rimti, išteklių valdymas ir e, žemės trūkumas,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 Mes tikrai turime turėti tą viziją, ateities viziją, ir mes komitete dažnai apie tai nekalbame šiame komitete. Jūs kalbėjote apie mokslinius tyrimus, bet dėja, man atrodo, kad akcentas buvo nepakankamas jiems. Pan posel Hazakamp. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Hazakam, prašau. Ačiū. Norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti mūsų svečiui. Tikrai labai įdomu išklausyti tokias mintis mūsų Žemės ūkio komitete. Ir tikrai turiu nemažai klausimų. Ir vienas iš jų yra susijęs su gyvūnais, nes aš atstovauju gyvūnų gerovės E, grupę parlamente ir tikrai pritariu jūsų tikslams, kuriuos išsakėte. Vis dėlto turiu e, keletą bendresnių klausimų. Kalbėjote apie tuos ambicingus užmojus, jie tikrai būtini, tačiau nemanau, kad bus labai lengva to pasiekti. Ar jums atrodo, kad tie tikslai, kurie buvo užsibriežti, vis dar gali būti įgyvendinti? Turint omenyje tai, kad vienintelis BŽUP tikslas yra didinti gamybą. Ačiū. Ačiū labai. Man, man atrodo, kad jau klausimus uždavė visi, kurie norėjo, ar paneša ir norėtų dar sugrįžti. Ne, čia kažkokia klaidelė įsivėlė. Tikrai neprašiau žodžio. Ponas Desas, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, mūsų svečiui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir pristatė tokią įdomią informaciją. Šis Milano procesas tikrai inicijuoja labai įdomias diskusijas ir šiandien taip pat buvo kalbėta apie gamybos didinimą. Žinome, kad Azijoje E, tas augimas yra dar didesnis. Per 30 metų išaugo tik grūdinių kultūrų e, auginimas 1 procentu, mėsos gaminimas 5 procentais, o Azijoje e, galima kalbėti apie augimą 350 procentų. Tad to tikrai reikėtų nepamiršti. Mums reikia, kad žemės ūkis būtų vykdomas ES, kad jis būtų draugiškas aplinkai. Ir jeigu jau apgaudinėjame savo ūkininkus ir nesuteikėme galimybės jiems sėkmingai užtinkamą kainą parduoti savo produkcijos, nežinau, ar tai prisideda prie tinkamo proceso formavimo. Ačiū labai. Šiandien vykusios diskusijos iš ties yra puikia galimybė pasirenkti diskusijoms dėl būsimos BŽUP. Ir man atrodo, kad šis pasidalinimas nuomonėmis šiandieną rytinėje sesijoje buvo įtin informatyvus, taip pat pavyko susidaryti geresnį, geresnį įspūdį apie tos iššūkius, kurie mūsų laukia. Jie tikrai dideli. Kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką bei jos vidurio laikotarpio peržiūrą, ten tikrai yra nemažai aktualių problemų, kurias dar reikia peržvelgti. Ir profesoriau, suteiksime jums dabar šiek tiek laiko atsakyti į klausimus, nes vertėjai padirbės šiek tiek ilgiau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ir vertėjams. Nėra už ką. Jūsų klausimai tikrai buvo labai įdomus ir naudingi. Ir Kalbant apie medžiagą susijusią su Milano protokolu, e, ta medžiaga yra pateikta už salės durų, galite susipažinti su esama informacija. Taip, mokslas yra labai svarbus ir apie tai kalbama ir protokole, tačiau yra dvi pusės. Visų pirma, mytyba. Mums reikia daugiau sužinoti apie mytybos nepakankamumą ir tai, kaip būtų galima pagerinti mytybą, kaip užtikrinti, jog mūsų sveikata būtų geresnė. Taip, e, buvo kalbėta apie diabetą, tai yra labai svarbi lyga, paplitusi ir Europoje, ir kitose žemynuose. Na, o kita pusė susijusi su mokslu, tai yra technologijų gerinimas, nes tai padėtų sumažinti neigiamą poveikį žemės ūkiui, e, aplinkai ir visas tos technologijos, kurios buvo minėtos, yra svarbios. Buvo kalbėta, pavyzdžiui, apie trašas, kurias galima panaudoti. Taip pat kalbėta apie priemonės, kurios padėtų sumažinti šiltame efektą sukeliančių dujų išskirimą. Ta tikrai e, pasaulis yra labai įvairus, galima jį analizuoti, tirti, vertinti, kaip e, gamybos didinimas padėtų rasti tinkamą pusiausvyrą ir nenueiti neigiamų e, kelių. Taip, augimas ir gamyba yra susiję, buvo kalbėta ir apie gyvūnus ir protokolė viena dalis kaip tik yra skirta e, gyvūnų geroviai. Norėčiau priminti tas penkias taisyklės, kurios yra susijusios su gyvūnų elgesiu ir tai yra tokia bendroji taisyklė, kurią reikia vadovautis. Na ir dėl to gamybos apimčių didinimo pirmiausia, turiu pasakyti, kad mytyba nėra susijusi vien tik su gamyba. Mums reikia kažkaip pakreipti tą paradigmą ir taip, be abejo, daugiau maisto reiškia e, daugiau išmaitintų žmonių, tačiau tai, kad bus daugiau maisto, nereiškia, kad žmonės maitinsis geriau. Tad į tą maisto sistemą reikia žiūrėti holistinę prasme ir uh, neretai kartais mažesnė gamyba gali pagerinti mytybą, mytybos įpročius. Tad e, šioje srityje dar tikrai reikia padirbėti. Ir kalbant apie e, maisto gamybos relokalizavimą Europoje, šis rytis taip pat įgauna e, pagreitį, klausimas sulaukia vis daugiau dėmesio, tai tikrai esame pasirengę jį apsvarstyti. Ačiū labai už jūsų pasisakymus. Dėkoju. Ačiū labai. Dėkoju dar kartą profesoriu už jūsų pristatymą. Mus tikrai praturtino jūsų žinios ir be abejo pasistengsime integruoti visą tai į savo darbą. Ačiū Jums dar kartą, norėčiau padėkoti ir ponui De Castro už tai, kad suorganizavo Jūsų vizitą. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas šiandieną. Ne, vis dėlto ne. Dar liko vienas labai nedidelis e, punktelis. Tai yra Agri komiteto koordinatorių patiktų rekomendacijų tvirtinimas. Kalbant apie protokolą, jūs jau gavote informaciją dėl to, ką koordinatoriai nusprendė. Ir ta informacija yra pateikta protokole. Ir jeigu neprieštaraujate tą tai informaciją, kuri yra pateikta, tiesiog laikome, kad tiems sprendimams pritarta. Na, o kitas mūsų posėdis vyks gruodžio pradžioje, gruodžio trečiąją dieną. Ir tada sulauksime naujojo už Žemės ūkio reikalus atsakingo komisaro vizito. Jeigu turite kažkokių papildomų pasiūlymų susijusių su tuo posėdžiu, Galbūt galėtumėte informuoti mus apie tai, kokius klausimus norėtumėte pateikti komisarui. Jau vyko e, komisaro, e, paskirtojo komisaro klausimas, tačiau be abejo būtų vis tiek įdomu pasikalbėti su juo e, tokio, tokioje laisvesnėje aplinkoje, netaip įtemptai, juk kaip bebūtų jis labai svarbus asmuo atstovantį Žemės ūkį komisijoje, Tad ačiū Jums dar kartą, ačiū už Jūsų dalyvavimą ir susitiksime per kitą posėdį. Dėkoju. E, I proszę to zawsze brać pod uwagę, że mamy czasami dużo tematów, no ale taka jest sytuacja. Ačiū labai, kad likote iki pat pabaigos, tikrai buvo įtempta darbo tvarkė, tačiau gyvenimas yra toks, koks yra, tada ačiū Jums dar kartą.